Kolegos, labą rytą. Pradėkime mūsų posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas tai yra devintasis punktas. Taip yra taip vadinamas viešųjų pirkimų tarpusavio susitarimas. Tai yra diskusijos, bet e, Daniel Kaspari parengė darbo dokumentą, todėl Suteikime pirmiausia žodį jam. Jis pristatys parengtą dosiją, o paskiau pradėsime diskusijas ir išklausysime komisijos. O pirmiausia žodis Kaspari. Geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, ačiū už suteiktą galimybę aptarti šitą parengtą dokumentą. Aš pabandysiu atkreipti jūsų dėmesį į per pastarąsią savaitęs debatuose išriškėjusius klausimus. Ir mūsų komitete yra tokių narių, kurie norėtų atmesti komisijos pasiūlymą ir keli nariai siūlo diskutuoti dokumentą iš esmės. Mano įspūdis, kad 8 ir 10 straipsnius, e, regis, niekas e, nekvestionavo ir pagrindinis dėmesys sutelktas praktiškai dėl šeštojo straipsnio. Yra dar ir kitų dalykų, kurias turime išdiskutuoti. Per pastrasis dvi savaitės buvo iškelti klausimai, į kuriuos e, per klausimus atsakymų negavome. Ypač dėl to, kaip Europos viešųjų pirkimų rinka yra atvira palyginus su trečiųjų šalių rinkia. Taigi buvo parinktas e, tyrimas ir mes norime, kad šiais klausimais būtų dirbama tikrai remiantis tam tikrų pagrindų. Kitas klausimas yra toks. Daugelis valstybių narių jau turi taisyklės E, kurios neleidžia trečiųjų šalių e, atstovams dalyvauti. Ir komisijos siūlyme kaip tik ir bandoma e, keisti nacionalinės taisyklės, tačiau reglamente tokio pabudžio straipsnio jau nebelieka. Todėl siūlyčiau tiems, kad Tiems, kuriems e, tai atrodo, kad tai yra protekcionizmas, tai galima pasakyti, kad kai įsigalios reglamentas, tai nacionalinės taisyklės jau nebeteks svarbos. Kitas klausimas, ar reglamentas vis dėlto yra protekcionizmas ar rinkos atverimas. Galutinio atsakymo į tokį klausimą kol kas nėra ir aš siūlyčiau e, į reglamentą įtraukti ir reglamento peržiūrėjimo nuostatas. Tai būtų galimybė kaip tik tokiems skeptikams peržiūrėti reglamento nuostatas. Taigi, tame reglamento projekte komisija tokią nuostatą įtraukia. Ir 19 straipsnė siūlyčiau kaip tik ir įtraukti tokio pobūdžio išlygą. Esu pasiruošęs dėl to dėrėtis. Ir kai jau bus parengtas antrasis pranešimas, o komisija regis pasirengusi kas tris metus pateikti tokius pranešimus, tai komisija privalo aiškiai nurodyti, kodėl jinai nemato reikalo peržiūrėti reglamentą. Arba po, sakykime, šešių metų komisija nuspręs reglamentą peržiūrėti, tai tuomet būtina, kad mes išsaugotume šansą peržiūrėti tą reglamentą. Arba, sakykime, jeigu tokio poreikio nebus, tai mes to ir nepageidausime. Tai nėra kažkoks grasinimas, bet tai mūsų reikalavimų išdėstymas. Taip pat tiems, kurie pasisako už besivystančių šalių interesus, tai GTP reglamente mes irgi turėtume numatyti tokias nuostatas numatančias besivystančių šalių situacijas. Šeštasis straipsnis turėtų mums suteikti svertų e, tarptautinėse, tarptautinės prekybos dėrybose. Kai kurie kolegos e, buvo įsitraukę į tokias dėrybas ir šeštasis straipsnis teigia, kad e, nacionalinės institucijos privalėtų nuspręsti pačios, ar jos e, pajėgios e, įtraukti į tuos viešuosius pirki, pirkimus trečiųjų šalių atstovus. Galbūt komisija galėtų nuspręsti, ar jinai atmeta tokius trečių šalių kandidatus. Bet e, Veikiau tai turėtų būti vietos valdžia. Ir gaunasi tokia situacija, kad nors ir konkursai yra tie išėjai pirkimai yra atviri, tačiau, sakykime, vietos valdžia savivaldybė trečiųjų šalių konkurentus atmeta. Manau, kad tai sumenkintų mūsų tarptautinės prekybos dėrybų svertus. Nebent procedūra būtų pradėta pagal 8 ir 10 straipsnį, tai tuomet galima būtų remtis e, šeštuoju straipsniu, atmetant e, trečiųjų šalių kandidatus. Kitas klausimas, ką daryti, jeigu nacionalinės institucijos norėtų pasinaudoti išimtim pagal 13 straipsnį. Reikėtų e, įsiaiškinti, kaip tokia išlyga veiktų praktikoje. Taigi tiek būtų mano pristatymo. Manau, kad e, poveikio vertinimas turėtų pasirodyti e, jau e, birželio mėnesį, o taip pat lauksime parlamento teisės tarnybos nuomenės. O kol kas norėčiau pakviesti diskusijoms, remiantis šio dokumentu. O kaip jau minėjau, teisės tarnybos parengta nuomonė bus pateikta birželio mėnesį. Aš pabandžiau įtraukti įvairių nuomonių į savo parengtą dokumentą, aptariau tas išlygas, ypač nuomonės tų, kurie yra skeptiški. Ir taip pat aptariau tą galimybę, kaip e, neteks galios nacionalinės taisyklės, kai įsigalios reglamentas ir kaip atsižvelgti į trečiųjų šalių e, kandidatus. Taryboje kol kas nėra politinio apsisprendimo dėrėtis dėl šių klausimų, todėl mes galime aiškiai suformuoti savo poziciją prieš pradedant dėrybęs su taryba. Ačiū už jūsų šito darbo dokumento parengimą, o dabar šešėlinis pranešėjas. Bertas Langer, socialistų frakcija. Ačiū pirmininkė. Norėčiau sugrįžti prie to, kas buvo pasakyta. Jeigu mes sutarėme, kad reikalingas teisės aktas, tada reikia stengtis, kad jis sulauktų kuo didesnės paramos Europos parlamente. Reikia siekti kuo bendresnės e, pozicijos, antraip tikrai mes negalėsime sėkmingai dėrėti su, parla, e, su taryba. Uh, jeigu parlamente nebus noro paremti tokiu teisės akto. Taigi aš norėčiau paremti e, tokį požiūrį, kad reikėtų sutelkti visus, e, kiek įmanoma, Europos parlamente, kad būtų galima e, tikėtis m, mm, sėkmingų dėrybų su taryba nes taryba pagėdauja, kad tokio pobūdžio reglamentas taptų teisės aktu. E, mes remiame daugelį dalykų, kuriuos jūs įvardinote. E, pavyzdžiui, tai, ką jūs pasakėte dėl besivystančių šalių. Mes norėtumėm pritarti e, tam, kad būtų vadovaujamas į GTP reglamentu. Tokiu būdu būtų galima atsižvelgti į besivystančių šalių interesus. Taip pat dėl šeštojo ir dešimtojo straipsnių e, manau, kad juos reikėtų susijęti. Tokiu būdu mes užtikrintume, kad konkursų dalyviai nebūtų skirtingai traktuojami. E, Daniel, jūs suprantate, kad kai mes kalbame apie standartų taikymą, reikia atsižvelgti ir į socialinius bei aplinkos sauginius dalykus. Be abejo, e, gali atsirasti nesažininga konkurencija, jeigu būtų ignoruoti tokie dalykai kaip socialiniai ar aplinkosauginiai standartai. E, jeigu mes pažiūrėsime į esamą viešųjų pirkimų direktyvą 59 straipsnį, matysime, kad e, į tuos dalykus ten yra atsižvelgiama. Taigi aš siūlyčiau komisijai e, vadovautis socialiniais aplinkosauginiais standartais kaip papildomais kriterijais priemant sprendimus, ar tam tikras konkurso dalyvis gali dalyvauti viešame pirkime ar ne. Dabar dėl pežiūros sąlygos. Aš manau, kad mes galime taip pat jai pritarti. E, taip pat mes pagėdautume, kad būtų nustatyti trumpesni e, laikotarpiai susijęs su ataskaitų pateikimu, su peržiūra. Ir turime reikalauti, kad komisija vadovautųsi konstruktyviu požiūriu. Dėl 5 milijonų e, ribos ar toks pasirinkimas yra tinkamas, ar reikėtų kažkaip dar užtikrinti didesnę diferenciaciją, atsižvelgiant į e, kitus kriterijus, tačiau na, tokius dalykus dar galime aptarinėti. O apskritai manau, kad šis tarbinis dokumentas yra labai konstruktyvus. Ačiū, daugiau šešėlinių pranešėjų nematau. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šiuose diskusijose? Alde frakcijos vardu ponas Sturdi. Aš norėčiau atsiprašyti, kad mano kolega posėdį nedalyvauja, tačiau aš išklausiau tas, kas, tai, kas buvo pasakyta, aš manau, kad jūsų požiūris labai subalansuotas. Aš kalbu savo vardu, tačiau aš manau, kad frakcija pritars tam, kad jūs pateikite labai daug įdomių idėjų ir norime toliau su jumis bendradarbiauti. Dėkoju. Ačiū. Išklausykime komisijos. Robertas Šlegelmiš. Prašome, jums teikimo žodis. Dėkuoju pirmininkė. Apskritai mes džiaugiamės tuo, kad pozityviai e, žvelgiama į šį pasiūlymą. Iš pat pradžių sakėme, kad e, esame atviri E, Europos parlamento požiūriams e, tiek dėl kritinių aspektų, tiek dėl teigiamų dalykų, taip pat ir dėl apskritai, e, kokį poveikį šis reglamentas turės besivystančiam šalims. Mes konstruktyviai žvelgėme į jūsų pastabas ir mano kolegos iš rinkos generalinio direktorato jau yra parengę preliminarias pastabas į jūsų pasiūlymus. Pradėkime nuo pirmojo, kuris yra aptarinėjimas jau ilgą laiką, tai yra pirmasis pono Gasparį klausimas kuris yra susijęs su tuo, kiek iš tiesų yra atviros rinkos. Laukiame taip pat ir parlamento poveikio vertinimų skyriaus įvertinimo. Yra susidariusi sudėtinga situacija, kadangi surikaupti duomenys nėra tobuli. Statistikai ne visada įsigilina į viešųjų pirkimų konkursų turinį. Taigi galima sakyti, kad mes naudojamės duomenimis, e, kuriuos esame sukaupę Tai yra, kiek žmonės yra pasirengę dalyvauti viešuosiuose rinkimuose, tačiau tai nereiškia, kad tie viešuojai pirkimai tikrai yra organizuojami. Ir pa, būtent pagal tuos duomenys mes apskaičiuojame, kiek mūsų partneriai e, PPO organizacijoje arba kitose šalyse yra atviri e, viešųjų pirkimų dalyviams. E, taigi mes iš esmės kalbame apie mm, galimybės, o ne apie realius viešuosius pirkimus. E, kai kurie iš šio komiteto nariai pasakė, kad na, dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose kitose rinkose nėra labai aktyvus. Tačiau turiu pasakyti, kad mm, ne visada galima identifikuoti kiekvieną viešųjų pirkimų e, dalyvį ar elementą. Todėl ne visada tai, kas yra popieriai, atspindi realybę. Na ir tikiuosi, kad e, ateityje e, įvertinimas bus tikslesnis. Taigi, bet kuriuo atveju mes laukiame parlamento poveikio vertinimo skyriaus ataskaitos ir žiūrėsime, kokias išvadas galime padaryti. Taip pat mes pasižymėjome mm, pastabą, kad e, reikia e, mm, aiškiau kalbėti apie sąsąją tarp 18 konstatuojamos dalies ir 5 straipsnio. 5 straipsnis turi būti suformuluotas labai aiškiai. Ten turi būti pasakyta, kad yra tik tai keletas atvejų, kai valstybės narės gali imtis priemonių. Teisininkai paremtų tokį požiūrį, tačiau kaip e, politikams, suprantu, kad e, jums nėra aišku. Taigi, nežinau, ar iš esmės reikia peržiūrėti nuostatas, tačiau dar kartą pasižiūrėsime, žiūrėsime, kaip gali būti sklaidytos jums kilusios abejonės. Toliau dėl peržiūros sąlygos. Esame lankščiai nusiteikę, daugumoje teisės aktų ES yra tokia pežiūros sąlyga, mes galime tai atsižvelgti. Buvo kalbėta apie peržiūros sąlygą, apie reglamento galiojimo nutraukimą, dėl to nežinau, e, ką galėčiau pasakyti, tokia nuostata nėra įtraukta reglamente. Tiesiog yra nutraukta, įtraukta į reglamentą nuostata, kad po tam tikro laiko komisija įvertins reglamento įgyvendinimą. E, ir pateiks e, ataskaitą. Tai yra toks sveikintinas dalykas. Dabar dėl mažiausiai išsivyščiusių šalių, kad joms neturėtų būti taikomi tam tikri reikalavimai. Mes kalbame apie labai nedidelį kiekį šalių. E, taigi, ar mes e, turėtumėm padidinti tų šalių, kurioms yra taikomas išimtis skaičių, E, suderinant šį reglamentą su GPT reglamentu. E, na, mes e, esame pasirengę pagalvoti apie tokią galimybę, tačiau nežinau, ar tikrai verta vadovautis tais pačiais irbiniais skaičiais, kurie numatyti GTP reglamente. Taigi, iš principo, mes norėtume pasakyti štai ką, kad aišku, mes galime pasigilinti į šį klausimą. E, būtų be abejo labai paprasta nekeisti esamo e, pateikto pasiūlymo, nes bet kokie pakeitimai tik tai dar komplikuotų situaciją. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai E, kuris pakalbės apie vidaus e, rinką, apie fragmentaciją, apie sąsąją tarp 6 ir 8 straipsnio, taip pat ir mm, tai, kaip būtų galima užtikrinti, kad mūsų bendra rinka funkcionuotų tinkamai. Ačiū Rupertai, ačiū visiems. Norėčiau pristatyti su e, Steinmandert, esu atsakingas už viešuosius pirkimus. E, E, rinkos generalinį direktoratą ir norėčiau pakalbėti apie e, kai kuriuos skaičius, e, viešuosius pirkimus. Taigi, bendroje rinkoje 1,5 procento dalyvių viešuose pirkimuose yra iš trečiųjų šalių. Taigi matote, kad kalbant apie rinkos atvirimo potencialą ir realų potencialą, E, sunku e, įvertinti realius skaičius, kadangi e, kalbant apie trečiųjų šalių piliečių dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, tai jų skaičius yra 1,5 procentai. Tuo tarpu, jeigu mes žiūrėsime, pažiūrėjau, apie tiesioginės investicijas, tai tas dalyvavimas rinkoje yra daug didesnis. Tiesiog visa tai parodo, kad vadovaujantis skaičiais labai sunku įgyvendinti politiką. Mes e, pasižymėjome tai, ką jūs pasakėte dėl 8 ar 10 straipsnio ir dėl 6 straipsnio e, taryba dėja laikosi visiškai kitokios pozicijos. Jie nieko nenori girdėti apie 8 ar 10 straipsnį, tačiau jiems yra priimtinas 6 straipsnis, taigi komisijai labai sunku būtų suderinti Europos parlamento ir tarybos požiūrį. Be abejo, mes galime pagalvoti apie tai, kaip galėtumėm pagerinti sąsąją tarp 6 ir 8 ir 10 straipsnių. Tačiau sąlygų numatymas kad šeštasis straipsnis galėtų būti taikomas tik tai taikant e, aštuntą ar dešimtą straipsnius būtų pernelyg e, didelis reikalavimas ir greičiausiai nebūtų priimtinas tarybai. Bet mes e, analizuojame, kaip būtų galima suderinti dvi skirtingas stovyklas Toliau tęsame dėrybos su Europos parlamentu ir džiugu, kad Europos er, parlamentui įdomus šis reglamentas. Siekite, kad kuo greičiau būtų pažangos jo atžvilgiu. Ir e, išsakote aiškę savo poziciją tarybos atžvilgiu. Taigi dėkoju iš jūsų susidomėjimą. Ačiū komisijos na, komandai, kurie atvyko į posėdį ir pristatė savo poziciją. Grįžkime prie pranešėjo Daniel Kaspario. Ne vis dėlto dar žodžio prašo ponas e, Langė. Aš norėčiau dar vieną klausimą užduoti komisijai. Dėl socialinių ir aplinkosauginių kriterijų jūs nieko nepasakėte. Prašome. Kolega yra teisus, komisija nesakė šį klausimą, prašome. Ähm, Jei leista, aš irgi priteisiu klausimą rinkos e, generalinio direktorato atstovams dėl šešto straipsnio. Pana, e, jūs pasisakėte dėl 8, 10 ir 6 straipsnių, bet iš tikrųjų patirtis yra tokia, kad 8, 10 straipsnis garantuoja, kad galėsime turėti bendrą prekybos politiką. Tik tai taip galėsime visiškai užkirsti kelią tam tikrų šalių e, kandidatams. Tai būtų tam tikras vertas. Todėl manau, kad 80 straipsniai yra svarbus. Jeigu valstybės narės arba vietos valdžios institucijos gali e, užkirsti kelią tam tikriems dalyviams pagal šeštą straipsnį dalyvauti pirkimuose, taip mes fragmentuotumėm šitą rinką ir bet kuri vietinė taryba, žinoma, su komisijos pritarimu, bet visgi bet kur ES būtų galima daryti bet ką ir tai būtų labai chaotiška mm, situacija ir neturėtumėm realios galimybės užkirsti kelią tam tikriems dalyviams vyriausybės lygmenių. Ar nenoriu suteikti argumentą išbraukti šituos straipsnius. Manau, kad mes turėtume visgi elgtis kaip sąjunga kartu ir turėtų turėti e, rimtą svertą. Ar aš teisingai supratau, kaip jūs spręsite šitą situaciją? Pirmininkas komisija. Aš dar pridėsiu trečią klausimą. Buvo kalbama apie jau egzistuojančią nacionalinę nacionalinius e, teisės aktus susijusius su dalyvavimo viešosiuose pirkimuose apribojimu. Ar jūs turite informacijos apie nacionalinius teisės aktus? Ar turite tokių teisės aktų sąrašą, ar galėtumėte pateikti parlamentui tokią informaciją? Komisija žodis jums atsakyti į tris pateiktus klausimus. Ačiū. Savai mes suprantama, mes atsižvelgėme į išdėstus argumentus ir mes tiesiog norime pasakyti, kad bandome įvesti daugiau tvarkos į šią sistemą, sąsąją tarp šešto straipsnio, necentralizuotos priemonės ir 80 straipsnio. Yra būtent, būtent po komisijos prašoma išbraukti šitos du straipsnius atsižvelgsime į tai, kad ponas Kasparė mano, kad to nėra negana, bet vis tiek gali būti nesutarimų ir prieštaravimų. Mes jie, e, siekiame didesnės, didesnio nuoseklumo šitoje sistemoje, galbūt per toli bandome nueiti, bet mes suprantame, kad šešto straipsnio procedūra yra siekiama šią procedūrą greitai pateikti atsakymą, užuot pradėjus ilgą uh, procedūrą ES lygmenių, kur reikia dėrybų, tyrimų ir taip toliau. Net ir pagal šeštą straipsnį reikia atlikti tam tikrą tyrimą, kad būtų galima priimti sprendimą, ar galima leisti dalyviui dalyvauti. Manau, kad esmė yra pati politika. Jeigu pritarsime ponui Kaspari, mes galim netgi instinktyviai sakyti, kad iš tikrųjų europinė priemonė yra daug lengvesnė ir daug um, geresnė, bet tada taip neatsižvelgsime į politinę situaciją. Todėl dabar mes norėtume būti atsargesni, bet ir toliau stengsimės stiprinti vieną ir kitą procedūrą, kai, kiek tai pavyks. Ne visai nuo mūsų priklauso, galbūt nuo triologo priklausys, kuris tikimės, kad prastės gana gerai, greitai. Dėl nacionalinių teisės aktų mes žinome, kokios sistemos egzistuoja, ne visos jos yra suderinamos, galėtumėm pasakyti, ką Ispanija, Estija, Junktinė karalystė, Belgija, kitos šalis, kaip jos tvarkosi šiose, šioje situacijoje yra gana skirtingos situacijos, skirtingas reglamentavimas, kai kurios taiko a priori tvarką ir panašiai. Šitą informaciją yra prieinama ir jeigu jūs pageidaujate, mes galime ją pateikti. Tai poveikio vertinimo e, ataskaitoje nuo 90 puslapio. Taigi čia ir yra tas taškas, kuriame mes užstrigome reikės toliau tęsti diskusijas ir ieškoti kompromiso, bet manau, kad tas tai, ką pasakė pranešėjas, labai atitinka ir komisijos norus ir siekius. Pats sunkiausias klausimas yra dėl darbo ir socialinių klausimų. Dabar mes būtent ir gilinamės, ar šitos rinkos tikrai yra atviros. Yra ir kitų priemonių užtikrinti nuoseklumą socialinėje ir aplinkosaugos rytyje, bet, žinoma, jeigu kils kažkokių pažeidimų, bus rimtų problemų, tačiau dabar kalbame dar kol kas ne apie tai, apie pačią priemonę. Tai yra pirmas kartas, kada taip aiškiai mums yra užduodamas panašus klausimas. Įsigilinsime ir pažiūrėsime, ką galima padaryti 59 straipsnio kontekste. Tai kyla, tokie klausimai kyla ne tik tai taryboje, bet ir mm, valstybėse narėse. Ir reikės prie šio klausimo grįžti. Pirmininkas, ačiū. Prieš perdamą žodį pranešėjui dar norėčiau suteikti žodį Kristijanui Maskardinį, kuris ką tik atvyko. Žodis jums. Jau Dėkuoju, pirmininkė. Emma Klerk norėčiau vardu pakalbėti ir paremti ehm, pranešėją atlikus e, labai puikų darbą. Tuo pat metu norėčiau pabrėžti, kad ehm, pranešėjas įvardino labai daug abejonių. Ir ponia Maklera kelia tuos pačius klausimus ir teigia, kad e, komisijos pateikti atsakymai šiandieną dėja tų abejonių neįsklaidė. Taigi, bet kuriuo atveju norėjau įvardinti mano kolegės e, mintis šiuo klausimu. Bet. Pirmininkas, ačiū. Baigiame. Poniukas paripėdų žodį, kad užbaigtume šias diskusijas pranešėjas, ačiū, dėkoju už pasikeitimą nuomonėmis. Kaip sakiau, būčiau labai dėkingas, jeigu iš teisinės tarnybos gautumėte, gautumėme tinkamus dokumentus ir taip pat poveikio vertinimo ataskaitą. Labai dėkoju už atsakytus į klausimus, ypatingai dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų. Ir norėčiau sužinoti taip pat, kaip, kaip toliau dirbsime, jeigu bus ir šitas klausimas įtrauktas dėl DTP reglamento. Ar būtų galima iš komisijos gauti daugiau informacijos, kaip galima būtų atsižvelgti iš tą reglamentą ir jo nuostatas. Pirmininkas dėkoju. Puikiai dirbame šiuo sudėtingu klausimu. Dešimtas arba atvarkės punktas prekybos tvarka taikoma tam tikroms prekiams gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus. Nuomonės projektas, kurį ruošia Agri, mūsų pranešėjas šiam nuomonės projektui yra ponas Albert Des. Suteiksiu žodį pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Šis nuomonės projektas yra susijęs su reglamento pasiūlymu dėl priekybos tvarkos tam tikroms prekiams gaunamoms per dirbant žemės ūkio produktus. Paolo De Castro yra pagrindinis pranešėjas. E, šitas dokumentas remiasi 432 ir 52 ES veikimo sutarties straipsniais susijęs su priekybos politika ir taryba ir parlamentas turės pareikšti savo nuomonę. Pagal šį dokumentą pritaikoma priekybos tvarka tam tikromis prekiamis prie Lisabono sutarties reikalavimų. kalbame apie e, žemės ūkio politiką nuo 14 iki 20 metų šiame periode. Čia šito dokumento esmė, ar tai turėtų būti deleguojamas, šis procedūros turėtų būti vykti pagal deleguojamą aktą ar pagal paprastą teisės aktą. Parlamentui trūksta darbo išteklių ir komisija pasisako labiau už deleguotus aktus. Reikia užtikrinti, kad šis dokumentas atitiktų. BRO laikotarpį nuo 14-20 metų. Todėl manome, kad ir šitas dokumentas turėtų būti taikomas tuo pačiu laikotarpiu kaip dauguma iš jūsų žino, kaip EPP koordinatorius Agri komitete, aš dalyvavau BRO komento peržiūroje, mažinant administracinę naštą, todėl man labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į agri komiteto pakeitimus ir pastabas kitose komitetuose stengiamės, kad būtų kuo mažesnė administracinė našta, kad priemonės būtų kuo paprastesnės, kad žemės ūkio politika būtų nuosekli. Kaip žinote, mm, bendros rinkos organizmas įsigalios 2014 metų. Ne 2014 metais, o 2015 metais aš buvau pranešėjęs, kai buvo svarstomi pernamo laikotarpio tarpio reikalavimai. Yra gana sudėtinga nustatyti, numatyti, kiek laiko vyks perinamasis laikotarpis. tačiau šis dokumentas neturėtų e, prieštarauti jau egzistuojančiams e, teisinės aktams. Nenoriu kalbėti per daug apie techninius dalykus, bet mm, mano kaip pranešėjo taip pat dirbančio žemės ūkio srityje e, tikslas yra būtent gilintis į žemės ūkio sritį. Ir mes pabrėžiame, kad norime apsaugoti mūsų žemės ūkio produktų e, kokybę. Ne tik tai muitais ir mokesčiais, bet būtent kokybės apsauga tam, kad e, gyvūnų apsaugos ir vartotojų apsaugos e, reikalavimai būtų pakankamai tvirti priimti ir, ir, ir taikomi tada, kai kalbame apie importą į ES. Jeigu taikytumėm visus, to, visus šios reikalavimus, būtų mažiau problemų su importuojamomis prekiamis. Dabar steiksiu žodį ponui Bertlenkai. Ačiū. Turime dvi pagrindinės problemas, kurios nebūtinai yra susijusiu šiuo atveju su žemės ūkio politika. Pirmiausiai reikia siekti didesnio skaidrumo, kuris pagal Lisabono sutartį. Pagal Lisabono sutartį mes, parlamentas irgi yra įtakinga institucija šalia tarybos, todėl pritariu, kad reikia siekti didesnio skaidrumo. Taip pat reikia tikiuosi, kad bus atsižvelgta į Europos parlamento E, nuomonę sprendimo procese. Kyla ir dar vienas klausimas, tai būtent deleguoti aktai. Kiek šie deleguoti aktai bus leidžiami ir kiek mes galėsime iš Europos parlamento kontroliuoti jų išdavimą ir per kiek laiko leisime kad būtent sistema veiktų pagal deleguotus aktus. Čia turiu galvoje ketvirtą pakeitimą. Labai svarbu surasti šio klausimų e, sutarimą. Tačiau dėl deleguotųjų aktų mums reikia siekti didesnio skaidrumo ir tai ginti Europos parlamento teisę šiame sprendimų prieimimo procese. Ačiū, sako pirmininkas, dabar išklausysime komisijos. Ar kažkas nori užduoti klausimą komisijai? Ne. Dabar suteiksim žodį ponui Salvatori Dekunto. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Tai yra techninis pasiūlymas, kaip ir pranešėjas pabrėžė. E, tai yra dabartės prekybos tvarkos tam tikromis prekėmis pritaikymas Lisabonos sutarčiai. Taigi komisija nemano pateikti naujų elementų, tiesiog nori sustiprinti dabartinę teisinę bazę ir manome, kad galime pritarti pranešėjo pakeitimams, ypač dėl parlamento dalyvavimo teikiant deleguotusius aktus. Taip pat siekiame sukurti efektyvesnę sistemą ir supaprastinti procedūras. Taigi mes dėkojame pranešėjui už jo išreikštą nuomonę, už jo darbą. Žinoma, labai svarbu, kad šis dokumentas būtų suderintas su, su bendražėmės tokios politika ir atitinkamomis dėrybomis jų procesu. Ačiū, pirmininkas. Diskusiją pabaigs pranešėjas Albert Des. Ja, pardon. Ja, zu, danke, Herr Berichterstatter. Ačiū pirmininkė. Atsakant Berntui Langenai, noriu pasakyti, Berntai, aš visiškai to pritariu ir tikiuosi, kad mums pavyks užtikrinti skaidrumą iš Europos parlamento pusės, o dėl e, deleguotųjų aktų negalima visko padaryti tik tai su baziniais teisės aktais, bazinis reglamentavimu. Žemės ūkio srityje labai dažnai apie tai kalbame. Tai kartais pačiame Europos parlamente trūksta tiesiog ekspertų, apie tai mes nekartą kalbėjome e, mano frakcijoje ir atsiprašau komisijos atstovų, bet mums e, iš tikrųjų penkis, mums reikėtų 5 procentais mažiau personalo komisijoje ir tą personalą perkelti į parlamentą, nes dabar pagal Lisabono sutartį mes negalime tiesiog įgyvendinti, atlikti kai kurių funkcijų, kurios mums teko pagal Lisabonos sutartį. Mums reikėtų pasikeisti personalu, kad galėtumėm atlikti tam tikrus techninius darbus. Iš principo mes, mūsų nuomonė beveik, beveik visur sutampa ir tikiuosi, kad pavyks greitai baigti svarstymą dėl šio dokumento. Pirmininkas. Pakeitimus galima e, pateikti iki rydienos vidudienio, laiko nebedaug šiam dokumentui, nes tai yra ne mūsų e, dokumentas, atsakingas komitetas yra agri, todėl reikia dirbti greitai. Ačiū. E, kitas klausimas bus elektroninis balsavimas, jis prasidės 10 val. Todėl siūlau padaryti trumpą pertrauką iki 10. Lygiai 10 pradėsime balsuoti bus išdalinti balsavimo sąrašai ir po kelių minučių pradėsime balsavimą.

Ar esat pasiruošę? Teskite, teskime mūsų posėdį dabar balsavimas. Pirmiausia, mes balsuosime dėl pirmosios komisijos metinės ataskaitos Europos parlamentui dėl valstybių narių eksporto kredito agentūrų veiklos. Pranešimą parengė Janik Žado ir balsuosime dėl pirmojo kompromisinio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Patikinsime penkioliktąjį pakeitimą. Balsuojame. Baigime balsavimą. Atmesta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Nesu tikras. Pasitikrinkime. Keturioliktas pakeitimas. Balsavimą baigime. Atmesta. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? prieš. Kas parė, balsuojate. Susilaikę, atmesta. Pasitikrinsime. Balsuokime. Baigime balsuoti. Atmesta. 17 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta, 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime, nes nesu tikras, dėl 18, kas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 20 pakeitimo. Baigiame balsavimą. Atmesta. Kompromisinis Pakeitimas numeris 2. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 22 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Kompromisinis trečias pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 26 pakeitimas už prieš atmestą. Toliau, toliau 29 už, prieš, susilaikė atmesta, 30 už, prieš, susilaikė atmesta, kompromisinis pakeitimas 5 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 34 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 36 už, 36 kas už, prieš susilaikė. Nagi pasitikrinkime. 36 pradame balsavimą. 36 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trisdešimt septintasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trisdešimt aštuntasis, už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkime. 39. Pradame balsavimą. Balsavimą baigiame. Atmesta. 40. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pakeitimas 8. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 45. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49 už, prieš, susilaikė atmesta, 50 už, prieš susilaikė patvirtinta, kompromisis pasiūlymas 6, už, prieš susilaikė patvirtinta. Penkiasdešimt penktasis. Už, prieš, susilaikė atmesta. Penkiasdešimt šeši. Už, prieš, susilaikė atmesta citatos. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ne, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradame balsavimą. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Konstatuojamasis dalis. Trečiasis pakeitimas už, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis pakeitimas Ne, pasitikrinkime septintąjį pakeitimą. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigė. Patvirtinta. Aštuntasis. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pasiūlymas septyni. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir galutinis balsavimas Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimą baigiame. Didelė dauguma 28 balsais už ir vienas prieš patvirtiname. Janik žado pranešimą. Toliau kitas balsavimas. 12 punktas. Tai yra e, rekomendacija dėl tarptautinio EBA ir Centrinės Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo. Čia yra tik tai du pakeitimai ir mes dėl jų balsuosime iš karto, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Galtinis balsavimas dėl tos rekomendacijos. Pradedame balsavimą elektroniniu būdu. Balsavimą baigime. Patvirtinta 24 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Kitas punktas irgi rekomendacija dėl taip vadinamo lygiai gretaus susitarimo tai yra e, automobilių standartų susitarimas. Pradėkime balsavimą. Balsavimą baigiame. Patvirtinta 28 už, vienas susilaikė. Kitas punktas. Rekomendacija vėl Jungtinių tautų ekonominio komiteto Europai rekomendaciją. Balsavimą pradedame. Ir balsavimą baigiame. Vienbalsiai 28 už. Toliau rezoliucijos projektas dėl dėrybų dėl daugia šalių sutarimo, dėl paslaugų pradėjimo. Tai yra komiteto rezoliucija, o aš esu pranešėjas kaip pirmininkas. Taigi balsuokime dėl pirmiausia 11 pakeitimo. Kas už? EPP nebalsuoja. Taigi 11 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. Dvyliktasis pakeitimas. Balsuosime atskirai. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 pakeitimas. Dovanokite, tai yra balsavimas dalimis. Mes balsavome tik tai dėl pirmosios dalies. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir dėl antrosios dalies už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Be antrosios dalies pasitikrinsim. Pradame balsuoti. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Dėl kogi mes čia balsuojame? Dabar penkioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Šešioliktas už prieš susilaikė atmesta, 17 už, prieš susilaikė atmesta, 18 už, prieš susilaikė atmesta, 19 už, prieš susilaikė atmesta, 20 už, prieš susilaikė atmesta, 21 už, prieš susilaikė patvirtinta, 22 pakeitimas. Ar yra dar ir kitas pakeitimas, ar čia visi jau yra pakeitimai? Yra e, žodinis pakeitimas. Ketvirtosios dalies pradžioje, nes buvo e, su tam tikromis frakcijomis sutarta, kad būtų pateiktas šitas e, pakeitimas ir būtų sutikta parama, bet atrodo, kad ta parama jau ir nebėra jos. Kol kas mums nepavyko informuoti Helmuto dėl šitų pakeitimų, dėl to mes norėjome e, tik pateikti žodinį pranešimą. Taigi, ar kas nors tam prieštarauja, sako pirmininkas? Ne. Taigi balsuokime. 22. Pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 23. Už, prieš susilaikė patvirtinta. 24. Už, prieš susilaikė atmesta. 25. Už, prieš susilaikė atmesta. 26. Už, prieš susilaikė atmesta. 27. Už, prieš susilaikė atmesta. 28 už, prieš susilaikė. Atmesta. 29 už, prieš susilaikė. Atmesta. 30 už, prieš susilaikė. Atmesta. 31 už, prieš susilaikė. Atmesta. 32 už, prieš susilaikė. Atmesta 33. Už prieš susilaikė. Atmesta 34 už. Prieš susilaikė atmesta. 30, 35. 35 pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 306 už. Prieš susilaikė atmesta. pasitikrinkime. 36 pakeitimas. Pradame balsuoti. Balsavimą baigėme. Atmesta. Toliau kompromisinis pasiūlymas. Pirmas. Už, prieš, susilaikė. Atmesta. Dėl pirmo kompromisinio pasiūlymo pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimą baigėme. O, pasirodo patvirtinta. 37 pakeitimas ir 38 e, jie vienodi šie pakeitimai. Dėl jų nebalsuosime, pasirodo, dėl kompromisinio pakeitimo. D balsuosime dalimis. Dėl antrosios dalies. Kas už, prieš, pat, susilaikė patvirtinta. Buvo balsuoma dėl pirmos, dabar dėl antrosios dalies. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ne. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Keturiasdešimt aštunto dėl jo nebalsuosime. Trečias kompromisas pakeitimas. Už. Prieš. Prašau, gerbėmiai, pakelkite savo rankas, balsuokime dėl trečio kompromisinio pakeitimo. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Ne, pasitikrinkime. Pradėjome balsuoti. Balsavimą baigėme. Pasirodo, atmetėm, nepatvirtinom. Čia atrodo balsuoja daugiau nei du trečdaliai. 51 pakeitimas. Ne, 50 buvo atsiimtas, Ar dabar 51. Už prieš susilaikė atmesta. Toliau atskirs balsavimas dėl devintosios dalies, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 54 ir 55 šie du pakeitimai kartu. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 56 už, prieš, susilaikė, atmesta. 57 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. 57 pakeitimas. Pradėjome balsuoti. Balsavimą baigime. pasirodo patvirtinta. Čia juk dėl 57, taip, tai dabar 58. Už, prieš, susilaikė atmesta. 59. Už, prieš, susilaikė atmesta. 60. Už, prieš, susilaikė atmesta. 62. Už, prieš, susilaikė atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, atmesta. 64 už, prieš, susilaikė, atmesta. 65 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime 65 pakeitimus. Balsavimą baigiame. patvirtinta. 66 ir 67 kartu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 68 už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pasiūlymas 4, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 75. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 76. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Konstatuojamosios dalis. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime dėl ketvirto pakeitimo. Pradame balsuoti. Balsavimą baigiame. Atmesta. Čia dėl ketvirto balsavimo. Dabar penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Šeštasis. Už. Prieš susilaikė atmesta, septintasis už, prieš susilaikė atmesta, aštuntasis už, prieš susilaikė atmesta, devintasis už, prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinsime devintasis. Pradame balsavimą. Devintasis. Baigiame balsavimą. Kažkas keisto. Čia dėl devinto balsavome. Toliau. Dešimtas. Už, prieš, susilaikė. Atmesta. Citatus. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Antrasis už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Pasitikrinsime dėl antro pakeitimo. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė. Nesu tikras, pasitikrinkime. Balsavimą baigiame. Atmesta. Gautinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsavimą baigiame. Patvirtinta 25 už 5 prieš. Sveikinimai. Pranešėjai. Toliau. 11. 15 punktas. Tai yra biudžetas ir įgaliojimai susijęs su trišaliu dialogu. Pradėkime balsavimą. Pirmasis pakei, e, pakeitimas, balsavimas dalimis, balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Antra dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Kompromisas pirmasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime, vienuoliktas pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikslinkime. Ketvirtas pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Septintas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, devintas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Galutinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta 25 už, 2 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Kitas darbo tvarkės punktas yra nuomonės projektas, skirtas AFIT komitetui. Dėl um, rekomendacijos tarybai komisijai ir EIVT dėl dėrybų dėl ES ir Malazijos partnerystės ir bendarbiavimo sustarimo. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 2D pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Šeštasis D. Kas už? Kas prieš susilaikė pritarta? Aštuntas. Kas už? Kas prieš susilaikė pritarta? Devintas D. Kas už? Kas prieš susilaikė pritarta? Dešimtas. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta? Vienuoliktas. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta? Dvyliktas. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta? 13. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 14. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 15. D. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 16. Nebeaktualus. 17. Kas už. Ir vėl neaktualus. 18. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 19. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 23. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Kompromisas numeris vienas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 25. 26 pakeitimai. Kas už? Kas prieš susilaikė? Pritarta. 27-28 nebeaktualūs. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Galutinės balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. pritarta 25 už, 4 prieš. This is the end of the vote. Balsavimai yra baigti. Perikime prie 18 darbo atvarkės punkto. Could you settle down, please? Prašyčiau tylos posėdžių salėje. Item 18 is... 18 darbo tvarkės punktas. Tai yra mūsų nuomonė skirta IMKO komitetui, tai yra atsakingas komitetas. Ir um, nuomonę parengė Kristiana Muskardinė, sėdinti mano kairėje. Ir dabar jai norėčiau suteikti žodį. Prašome, Kristiana. Dėkoju. Gerbiami kolegos, Kalbėtoje prašome. Ačiū pirmininkė, mes dar kartą susidurime su ta pačia problema, kurią jau šis komitetas yra išanalizavęs um, aptariant ankstesnį reglamentą. Ir vėlgi mes šiandieną sugrįžtame prie to paties klausimo. Tiesiog plat, platesniu kontekstu, nes pagaliau mes apskritai kalbame apie vartotojų apsaugą. E, gaminių laisvas e, judėjimas e, yra vienas iš pačių svarbiausių ES ramščių. Bendrai rinkai funkcionuoti labai svarbu, kad būtų užtikrintos teisės vartotojams ir tai, kad jie galėtų rinktis ir pirkti produktus tuos, kuriuos jie pažįsta. E, taigi yra parengtas reglamento projektas dėl vartojimo gaminių apsaugos, ten yra numatomos pareigos teiki, tenkančios ekonominiams subjektams, taip pat ir nacionaliniams e, struktūroms. E, galiu sakyti, kad yra tam tikrų problemų susijusių su rinkos stebėsena. E, E, taip pat ir dar yra problemų susijusių su e, kaštais, kurios tenka ekonominėms subjektams. Pagal naują e, reglamentą bus nustatytos naujos pareigos importuotojams, gamintojams ir platintojams, kurie turės pateikti visą informaciją aiškiai. Taip pat mes sieks, šiuo reglamentu sieksime didesnio produkto atsekomumo, kilmės vietos nurodymo. Tokiu būdu būtų geriau geriau atsekti pačio produkto kilmę e, nacionaliniams e, struktūroms. Greičiausiai žinote, kad viena didžiausių mums kylančių problemų yra kova su e, produktų padirbinėjimo. Nes tai, aišku, siejama ir su rinkos iškreipimu, ir su nedarbo lygio didinimu ir panašiai. Taigi diskusijose e, šiuo klausimu norėčiau kreiptis į visus kolegas, kad jie pateiktų savo pastabas e, šiuo klausimu. E, mes užduodame štai kokį klausimą komisijai. Dabartinėme tekste yra labai daug painiavos dėl sankcijų. Kodėl taip yra? E, keista, kad e, reglamente, kuris bus taikomos e, visoms valstybėms narėms, dėja nėra harmonizuotos sistemos sankcijoms. Taigi gali būti, tok, gali būti tokių situacijų, kai importuotojai ir kiti ekonominiai e, subjektai e, perkel savo veiklą į vieną ES šalį, kurios, kurioje sankcijų sistema yra daug švelnesnė nei kitoje. Taigi aš manau, kad e, sankcijų sistemą reikia suderinti visoje ES. Taigi aš manau, kad mes neprašome komisijos E, kad būtų na, sukurta kažkokia e, europinė sankcijų sistema, bet norime, kad būtų sukurta kažkokia kriterijų sistema, turėtų, kuria turėtų vadovautis visos ES šalis. Dėkoju. Ačiū. Suteiksim žodį kitiems parlamentarams, kurie dirba su šiuo dokumentu. Niekas neprašo žodžio. Taip, pane Keller. Žaliųjų frakcija. Ačiū. Mes džiaugiamės, kad e, yra įtraukta privaloma geografinė nuoroda, nes taip padidinsime produktų atsak atsekamumą. Būtų džiugu, jei komisija būtų geriau susijusi nuostatas dėl kilmės šalies ir atsekamumo sistemą komisijos atsekamumo sistema mūsų nuomonė yra per daug siaura, nes ji bus taikoma tik tai didelės, didelė, grėsmė, didelė rizika keliančiams produktams. Kita vertus, nėra numatyti aiškus parametrai rizikos nustatymui, rizikingumui, o to reikėtų, reikėtų teisės, kurie, iš teisės, kurios pusės padaryti. Uh, Taip pat atsakomumas turėtų būti taikomas importuotiems produktams. Ekonominės sistemos dalyviai turi būti atsakingi už tai, kad produktai atitiktų saugumo reikalavimus ir procedūros reikalavimus pirmiausiai. Priežiūros institucijos turėtų būti labiau įpareigotos tikrinti, ar tie dalyviai rei, laikosi reikalavimų. Bet to čia nekalba apie tai, kas yra proporcionalumas rizikai. Rizikingumo proporcionalumas reikėtų aiškiai apibriežti, kitaip pro, e, procedūrų proporcionalumas rizikai bus paliktas tik tai rinkos dalyvių nuožiūrai. Tai, taigi manome, kad reikia pakoreguoti šį dokumentą, kad jis būtų aiškesnis ir kad atsekamumo sistema būtų e, tvirtesnė. Ačiū, pirmininkas. Ar yra komiteto narių norinčių pasisakyti, jei ne, tada sutiksime žodį komisijai. Turiu du, dvi pavardės, nežinau, kas tiksliai kalbės, ponia Espandų ar ponas Kiril Nikolov. Ar ta trečias asmo galbūt? Ne espandų iš komisijos vartotojų reikalų tarnybos. E, džiugu išgirsti nuomonę šio komiteto. Mes labai e, didelį dėmesį skiriame tarptautinės priekybos aspekto iš šio dokumento, nes labai daug importuojamų produktų yra vartojama ES ir šiaip tarptautinis aspektas yra be galo svarbus, kai kalbame apie kilmės nuorodas, apie kurias buvo užsimista, užsiminta. Žinau, kad čia ponios mūsų kardinį darbo pagrindinis taškas ir mes laukiame jos nuomonės. Komisija nepasiūlė jokios um, visiškai naujos priemonės, tai jau yra numatyta ir apie tai mes kalbame jau daugybę metų. Uh, Žinoma, tai yra svarbus pasiūlymo e, aspektas, nes tai padeda e, atsekamumui. Džiaugiamės, kad kilmės nuorodos diskusijos e, vyksta labai aktyviai teisėkuros procese ir mes tikimės, kad tekstą bus galima patobulinti šiuo aspektu, nes mūsų tikslas siūlant šį straipsnį produktų saugos reglamente buvo būtent padėti valstybėms narėms identifikuoti problematiškus produktus. Dabar maždaug 10 procentų pavojingų produktų per pastarosius metus buvo nustatyti mūsų sistemoje. Iš 10 procentų, 10 procentų tų pavojingų produktų nustatytų pagal mūsų sistemą kilmės šalis yra nežinoma, todėl kilmės šalies nuoroda yra ypatingai svarbi, importuotojo pavadinimas ir adresas turi būti nurodytas. Mūsų nuomonė šitą informaciją turi būti pateikta paprastu būdu, kad ir vartotojai galėtų šitą informaciją perskaityti ir suprasti. Taip pat labai svarbu e, šį reikalavimą susijęti su rinkos priežiūra, nes taip mes taip sustiprinsime rinkos priežiūrą ir bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais. Reikia nepamiršti, kad šis komisijos pasiūlymo straipsnis yra taikomas visiems vartojimo, visoms vartojimo prekiams ir importuojamoms, ir neimportuojamoms. Ir tikimės, kad šiam komitetui šis dokumentas yra įdomus ir lauksiu jūsų papildomų argumentų ir nuomonių. Pirmininkė, ačiū. Pirmininkas, ačiū. Salvatore Džekolino yra šešėlinis pranešėjas EPP frakcijos vardu. Žodis jums. Sí, grats. Dėkoju pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį ir negirdėjau tai, ką pasakė ponė Moskartinė. Esu įsitikinęs, kad nuomonės projektas yra parengtas taip, kad būtų galima siekti kuo didesnės vartotojų apsaugos. E, kalbant apie e, importuotus ar vietoje pagamintus gaminius. E, reglamento septintas straipsnis kelia labai daug abejonių ir išklausėme tai, ką pasakė komisija, mes remiame pateiktą pasiūlymą, laikomės nuomonės, kad tai yra puikiai apsaugos priemonė, kuri lems geresnį vartotojų e, pasirinkimą užtikrins geresnį ženklinimą, taip ir um, atsekamumą bei na, užtikrins geresnį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Uh, Jeigu leisite, norėčiau pateikti keletą pakeitimų pasiūlymų, kurie e, tiesiog na, e, bus susijęs su tomis temomis, kurios išryškėjo diskusijų metu, kuriuose aš dalyvavau. Dėkoju. E, Kristijan. Pirmininkas, ačiū. Kristijana. Žodis jums, kad apibendrintumėt. Norėčiau padėkoti komisijai už pateiktas pastabas. Esu įsitikinusi, kad e, komisija e, nori išsklaidyti mums kilusias abejonės. Ir e, tikiuosi, kad na, tas noras neišnyks dėl mm, tam tikrų interesų. Aš norėčiau tikrai, kad būtų priimti mūsų mm, vartotojų interesai domėn. Ir tikiuosi, kad e, šis, e, e, projekt, šis reglamento projektas bus patvirtintas dar esančiai parlamento kadencijai. Dar yra tam tikrai aspektai, kurie turėtų dar būti patobulinti. Komisija apie tuos aspektus žino ir tikiuosi, kad bus priimti mūsų pastebėjimai domėn. E, keičiantis e, nuomonėmis šį rytą. Dėkoju. Uh, Klausant kolegų iš Italijos, norėčiau priminti, kad mes esame Altieri de Kasperi kambaryje, e, salėje, atsiprašau, vieno iš italų kolegų vardu pavadinto. Birželio 17-18 dieną mes svarstysime pranešimo projektą. Šiuo klausimu dabar periname prie sekančio darbo tvarkės klausimo 19. Tai yra pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl ES Rusijos federacijos susitarimo dėl narkotikų ir psichotropinių medžiagų pirmtakių, pirmtakų. Mes esame atsakingas komitetas, Frank Prust iš EPP yra pagrindinis pranešėjas, kuriam suteiksiu žodį. <coughs> Oui, merci, monsieur le président. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegos, ES ir Rusija, kaip jūs žinote, sudarė sutartį dėl muitų informacijos keitimosi dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų. O šita Liepos 3-4 dieną e, pasirašysima sutartis susijusi su daugia šalėmis sutartimis tarp ES ir ES ir kitų trečiųjų šalių e, sutarčių, kurios e, susijusių su cheminių medžiagų stebėsina, kurio gali būti naudojamos narkotinių medžiagų gamybai. Taigi, kaip žinia, aš esu labai E, labai remiu šią sutartį. Dėl to nekvestionuoju mūsų sutarties su Rusija. Tokio pabudžio sutartys mes sudarėme su JAV, Kinija. Ir šiandieną Rusija yra tapusi jau paskirties, o ne tranzito šalimi narkotikams. Sintetinių narkotikų, amfetamino, E, transportavimas kryptis yra jau į Rusiją iš vakarų Europos. Ir dabartinė diskusija turėtų mums gaut, leisti gauti tuos paaiškinimus iš komisijos dėl šio susitarimo. Taigi kova prieš narkotikus susijusi su cheminių medžiagų priežiūra, o taip pat ir administracinės priežiūros taip pat mechanizmais ir informavimu. Tai yra eksportuojančios šalies pateikiama informacija, o taip pat ir importuojančios šalies e, prieštaravimas priimti prekes. Tokia, toks apsikeitimas informacija yra konfidencialus tai yra komercinio pobūdžio duomenys, bet gali būti ir asmenio pobūdžio duomenys. Taigi, informacija susijusi su 23 prekursoriais ir ta nuostata buvo patvirtinta Europos ombudsmeno ir aš labai dėmesingai e, susipažinau su šia jo pateiktą nuomonę. Dabartinis susitarimas turėtų remtis dviejų pusių pasitikėjimu. Dažnai Rusija yra kritikuojama už tai, kad jinai yra korumpuota, trūksta informacijos. Todėl klausimas, ar komisija pasitikė, jog Rusija gali laikyti savo įsipareigojimų. Juolab, kad mes kalbame apie konfidencialius duomenis Ir svarbu, kad mūsų įmonės nepatektų į blogas rankas. Ir ar galima užtikrinti konfidencialių duomenų e, priežiūrą, tai čia yra didelis klausimas, nes e, Rusija nes nėra ratifikavusi Europos tarybos e, dokumento dėl tarpvalstybinio duomenų keitimosi. Taigi, tokie informacijos keitimasi bus reglamentuojami tik tai e, jau galiojančiais susitarimais dėl duomenų keitimosi, bet tai susiję daugiau su politinio pobūdžio duomenimis, o ne komerciniais duomenimis. Taigi, ar anų susitarimų pakaks? Aš abejoju, nes sutartyje nenumatyta, jog sutartie šalis gali patikrinti duomenų patikimumą. Juolab, kad nėra numatyta sutarties nutraukimo procedūra tokiu atveju, jeigu yra pažeidžiamos e, duomenų subjektų teisės. Taip pat e, yra ne tik komercinio pobūdžio klausimų dėl šios sustarimo. Jeigu yra e, pavojingi produktai, tuomet įmanoma užblokuoti jų importą. Kaip antai Rusija iš ES blokavo e, žemės ūkio produktų e, importą. Taip pat, man atrodo, būtų keista sudaryti tokį dvišalį susitarimą tuomet, kai Rusija jau yra E, muitų e, rinkos dalimi. Tačiau yra įvairiausių galimybių tokius susitarimus apeiti ir pasinaudoti, pavyzdžiui, kaimininėmis valstybėmis, kaip antai Belarus, Baltarusija. Europos Sąjunga narkotikų problemą galėtų spręsti įtraukdama ir kitas šalis - Ukrainą arba Moldovą. Taigi dėkuoju uždėmesi ir lauksiu jūsų pastabų. Ačiū pirmininkė. No. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Ne. Salvatore Čekulino. Solo per Aš norėčiau tiesiog pritarti tam, ką pasakė pranešėjas kad e, bendradarbiavimo susitarimas yra labai svarbus, e, siekiant kovoti su tarpvalstybiniais e, nusikaltimais. Pavyzdžiui, psichotropinių medžiagų priekyba. Taigi toks susitarimas turi būti remiamas. Nes tokiu būdu tik tai sus, būtų sustiprintas pasitikėjimas tarp ES ir Rusijos. Jeigu būtų pasirašytas sustarimas dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų primtakų, tokiu būdu būtų galima kalbėti apie teisėtvarkos ir teisėsaugos bendrandarbiavimą, remintis e, e, Rusijos ir ES parašytų susitarimu. E, kalbant apie psichotropinių medžiagų e, priekybą, e, ji labai turi neigiamą įtaką ekonomikai. Taigi aš laikausi nuomonės, kad tokio pobūdžio sustarimas turėtų būti remiamas. Taigi tiek būtų. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kreipiuosi į komisiją. Paula Mazarini. Ar jūs norite sureaguoti į pranešėjo pasisakymą? Kur komisija? Ačiū, pirmininkė. Labas rytas visiems. Dėkoju ponui Prūstui už palaikymą šiam komisijos pasiūlymui dėl dvišalio susitarimo su Rusija dėl narkotikų prekursorių. Iš tikrųjų tokie susitarimai yra paremti pasitikėjimu ir mes tikime, pasitikime Rusijos federaciją, tikimės, kad tai, kas yra numatyta susitarime, to bus laikomasi, būtent todėl mes numatėme tam tikrą priemonę. Tikriausiai žinote, kad tai yra pirmasis susitarimas dėl narkotikų prekursorių, kuriame yra numatoma ir duomenų apsaugos reikalavimų. Ankstesniuose to nebuvo, nors iš esmės keitimasis informacija, kaip jūs pabrėžėte, e, būtent yra susijęs su ne asmeniniais, bet su priekybiniais duomenimis, tačiau Net ir tokiu atveju tarptų duomenų yra e, tokių, kuriuos e, duomenų apsaugos atitinkamos institucijos ES laiko saugotinais. bendradarbiaujant su tokia, tokia šalimi kaip Rusija. Taip pat e, iškelėta klausimą Dėl muitų sąjungos iš tiesų e, egzistuoja muitų sąjunga nuo dešimtųjų metų su Ukraina ir Kazakstanu. Ir būtent dėrybų metu su Rusija mes keliame šį klausimą. Kol kas per dėrybą su Rusijos pusė nemato poreikio svarstyti muitų sąjungos klausimą pagrindinė priežastis, kodėl komisija siūlo dėrėtis su kuo daugiau šalių yra ta, kad mes norėtumėm bendro, daug, daugiau šalių bendradarbiavimo, kuo platesnė bus, platesnis bus susitarimas, tuo geresnė bus kontrolė. Jūs siūlote pasirašyti kitus susitarimus su atitinkamais regionais, gretimais ar šalimis e, Centrinėje Azijoje toksai pasiūlymas gali būti svarstytinas rengiant ateities dėrybas. Mes turime susitarimų su JAV ir su kitomis šalimis. Ir tas faktas, kad šalia tų šalių ir buvo regionų, kuriuose prekyba narkotikais labai aktyvi, mes nenumatėme tam kažkokių ypatingų nuostatų pasirašydami savo susitarimą. Taigi, apibendrinant, labai džiaugiamės jūsų komiteto palaikymu. Tikimės, kad prasidės nauja bendradarbiavimo su Rusijos federacija era šioje srityje. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Žodis pranešėjui apibendrinti komisijos ir kitų kolegų pasisakymus. Oh, Pirmininkė, aš pasižymėjau komisijos nuomonę, tai tikra pirmas keitimasis nuomonėmis. Galima aišku kelti klausimą, kaip mes galime daryti spaudimą, jeigu įmanoma nutraukti sutartį tuomet, kai yra pažeidžiami duomenų keitimosi reikalavimai. Taigi mes turėtume išsiaiškinti, kaip mes galėtume kokių veiksmų imtis, kaip per gan greitą laiką pasiekti apčiuopiamų rezultatų, nes laiko tikrai yra nedaug. Taigi, darbo, tuometinė darbo tvarkė mes balsuosime Sekantis žingsnis bus nuomonės projekto svarstymas. Jis vyks Liepos mėnesį, 10-11 dieną. Vadinasi, svarstysime šį dokumentą per paskutinį posėdį prieš vasaros atostogas. Man pranešė, kad reikia pereiti prie 24 klausimo. Kars 2020. Tai yra nuomonė dėl ITRES pranešimo. ITRE yra atsakingas komitetas. Mūsų komiteto pranešėja yra Marija Badija. Jei ir suteiksiu žodį, Marija. Ačiū pirmininkė. Prieš pradedant gilintis į šitą klausimą, gal galėčiau pareikalauti kofeino dozės šiandieninės, rytinės. Ar šiandien mes negausime kavos, pirmininkas? Šiandien vyksta kavos streikas. Uh, Gerai, tada perikime. Okay. Perikime prie Kars 2020. Tai yra pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Kalbėsiu angliškai, kadangi esu pasirašusi kalbą angliškai. Europos automobilių pramonė e, susiduria su sudėtingomis aplinkybėmis, kadangi e, pardavimai automobilių mažėja penkerius metus iš eilės. Tai daro didžiulį spaudimą e, gamintojams restruktūrizuotis ir kai kurie gamintojai jau pranešė apie tai, kad ketina uždaryti savo gamyklas, dėl to padidės nedarbo lygis. Taigi, Europos Sąjungoje e, ateityje bus sunku e, automobilių pramoniai konkuruoti su e, kitomis gamyklomis pasaulyje. Automobilių pramonė turi investuoti į tyrimus, į plėtrą. 2009 metais tos išlaidos siekė 10 milijardų eurų. Automobilių pramonė yra inovatorius ir um, um, automobilių pramonė yra siejama su kitais e, ekonominiais sektoriais. Ir šiandieną išgyvena tokį pasikeitimų laikotarpį. Ir um, tie pokyčiai yra susiję su keliomis sritimis, kurios iš esmės pakeis e, pačią pramonę ir automobilių rinką visame pasaulyje. Būtent dėl tos priežasties labai svarbus ir Kars 2020 veiksmų planas. E, mes turėtumėm pasveikinti e, šią komisijos iniciatyvą. Visų pirma, e, keičiasi preky, produkt, gamyba ir pardavimas. Matome, kad kitos, kitos rinkos auga daug aktyviau. E, todėl didėja e, konkurencingumas. ES įmonės susiduria su iššūkiais e, vietos rinkoje ir ieško galimybių trečiosiose rinkose. Klimato kaitos aspektai tampa vis aktualesni, todėl iš automobilių pramonių, pramonės laukiama veiksmų, kad būtų mažinamos CO2 emisijos ir kad būtų siekiama klimato kaitos veiksmų. E, taigi e, siekiama, kad e, automobilių pramonė kuo daugiau gamintų mm, ekologiško automobilio. Reikia pasakyti, kad mes turėtumėm mm, pasakyti, kad komisija pateikė veiksmų planą automobilių pramoniai e, ir siekia, kad būtų investuojama į inovacijas per kasdieninę automobilių pramonės veiklą, taip pat siekiama sustiprinti bendrą rinką, padidinti konkurencingumą globaliame kontekste per E, geresnius teisės aktus ir politiką ir taip pat nori, kad būtų kuo geriau, kuo aktyviau e, investuojama į žmogišką kapitalą, kad būtų sušvelninti socialiniai restruktūrizavimo poveikiai. Taigi aš laikausi nuomonės, kad e, automobilių pramonė vis dėlto turės E, restruktūrizuotis ir automobilių sektoriaus indėlis į BVP nuo 60 procentų sumažės iki 20 procentų iki 2020 metais. Aš laikausi nuomonės, kad tarptautinė politika turėtų stiprinti automobilių pramonę. Dėl tos priežasties reikia didesnės koordinacijos tarp priekybos ir pramonės politikos. Reikėtų išanalizuoti mūsų LPS sustarimų poveikį ir tuo taip pat e, LPS poveikį, dėl kurių mes dabar derimus ir žiūrėti, kokį poveikį visą tai suteiks mūsų e, pramonės, automobilių pramoniai. Taip pat reikia žiūrėti, kokius įsipareigojimus mes prisėmėme pagal LPS E, labai svarbu, kad visa tai būtų įgyvendinta, pavyzdžiui, tie mūsų įsipareigojimai dėl netarifinių priemonių taikymo. Aš norėčiau, kad būtų organizuoti susitarimai su suinteresuotais asmenimis. E, birželio mėnesį reikia sužinoti, kokia yra jų pozicija. Tačiau tuo pat metu norėčiau sužinoti, ką Jūs manote šio klausimu rengdama nuomonės projektą. Dėkuoju. <coughs> Dėkuoju, tikrai labai svarbi tema. Pradėkime mūsų diskusijos langę SND. Dėkoju pirmininkė, o taip pat dėkoju Marijai už išsamų pristatymą. Dabar susidarėme tikrai vaizdą, kokia yra padėtis automobilių pramonėje. Situacija kebli. Europoje pardavimai mažėja, tikrai gan smarkiai. Tai reiškia, kad ES gamybos yra per daug, todėl reikia spręsti klausimą, ką daryti. Todėl pirmiausia, svarbu taikyti atitinkamą makroekonomikos politiką. Jeigu paklausa mažėja, tai tuomet e, inovacinės politikos e, nepakaks Taigi manyčiau, jog makroekonominis politikos pagrindai Europoje turėtų būti peržvelgti. Mes matėme, kad pietinėse ES valstybėse ta paklausa tikrai mažėja. Kita pastaba. Gamintojai. Jų situacija nevienoda mes atlikome tyrimą ir paaiškėjo, kad kai kurie gamintojai yra konkurencingi, kiti mažiau konkurencingi, todėl reikėtų panalizuoti jų elgesį. Viena vertus yra ir inovacijų aspektas, o taip pat darbuotojų įtraukimas į įmonės nusavybę ar vyksta socialinis dialogas, ar darbuotojai dalyvauja kompanijų politikos sprendimų prieimime. Kai kurios gamintojų įmonės išgyvena šitą krizę geriau nei kitos. Taip pat tarptautinė prekyba nes daugelis pardavimų yra realizuojami už Europos. Jeigu Europoje pardavimai būtų dideli, tai nekeltų problemos, bet nemaža dalis tų pardavimų yra už Europos ribų. Kaip mes reglamentuosime santykius su trečiosiomis šalimis, bus tikrai lemiamas dalykas antai su Koreja yra tie netarifiniai barjerai, kurie turi būti atšaukti. O dabargi girdėjau, jog Pietų Koreja paprašė arba netgi nusprendė papildomus taikyti reikalavimus. Tai reiškia, kad importuotojams iš Europos bus sudėtingiau, nes bus taikomi papildomi mokesčiai automobiliams. Taigi Europos gamintojai nukentės. Klausimas, ką darys komisija. Kita rinka - Rusija. Tai auganti rinka. Bet yra problema. Tai yra e, naudotų automobilių supirkimas. Tokios tokio pabudžio priemonės riboja automobilių patekimą į rinką. Dėkuoju. Toliau, Katrin Bilder. Dėkuoju, pirmininkė. Tai tarsi ateities projektavimas. Mes bandome įsiaiškinti, kas mūsų laukia ateityje. Galbūt mums nereikia kiekybės, bet daugiau kokybės kai mes gaminame būtent automobilius individualiam naudojimui, nesvarbu ar tai būtų asmenim ar verslui. 90-10 metyje Londonas ieškojo sprendimų, kaip įspręsti automobilių spūstis ir e, užterštumo klausimus. ir techniniai sprendimai galėjo pagerinti šitų problemų sprendimų ieškojimą. Praeitie iš automobilių pramonės Europa tikrai daug laimėjo, gavo daug naudos. Bet dabar pažvelgime į tas naujasias technologijas, jau mm, dabar e, antai Hyčiau oro uoste veikia tokie automobiliai, kuriu, kurie neturi vairuotojų. Yra tokie mm, inovaciniai sprendimai, mes turime žvelgti į ateitį. Bus tikrai daug įspūdingų technologinių pokyčių ir jeigu Europa nesims tos lyderystės jau dabar, tai mus pralenks kiti konkurentai. Todėl žvelgdami į tuos ateities automobilius ir automobilių pramonę, tai mes dėmesį turime sutelkti į tas naujasias technologijas ir nežiūrėti į tą mūsų praeitį, ką nuveikėm, bet ką mes dar galim padaryti ateityje. Dėkuoju. Toliau Paul Murphy. Dėkuoju. Diskusija tikrai labai svarbi. E, Sergio Markione kalbėjo apie automobilių pramonės problemas. Ir jis teisus teikdamas, jog gamybos yra per daug. Ir tada klausimas, kurgi tas bus nulietas kraujas tai tikriausiai teks darbuotojams sumokėti šią kainą, nes e, jie nukentės nuo ES automobilių pramonės e, nuosmukio. Štai kokios yra taupimo politikos e, pasiekmes, žmonės nebeperka naujų automobilių. Bet net ir prieš krizę Europoje šitas automobilių gamybos perteklius buvo akivaizdus. Ir daugelis gamintojų už parduotą automobilį prarasdavo po porą tūkstančių eurų. Taigi kas už tai dabar sumokės? automobilių pramonės atstovai dabar žvelgia į JAV kaip į restruktūrizavimo pavyzdį, nes JAV kaip tik buvo atliekami tie restruktūrizavimo um, puikūs pavyzdžiai. Iki šiol um, darbuotojai buvo gerai apmokami, tačiau dabar Jie tapo mažiau apmokomi ir kai kurie atleisti. Ir nenorėčiau, kad Europoje mes pasektume tokiu keliu, ko mums reikia. Mes turime atsisakyti taupimo politikos, bet taip pat ir pertvarkyti mūsų automobilių pramonę ir kaip tik komunikatas tam ir reikalingas, tačiau jisai net neša sprendimų. Yra skirtingios automobilių gamintojų grandys, automobilių gamintojai konkuruoja tarpusavyje, Volkswagenas, pavyzdžiui, neblogai laikosi, tuo tarpu Fiat, Peugeot patiria krizę ir jie patys nėra pajėgus e, restruktūrizuotis ir dėl to tikriausiai nukentės darbuotojai. Todėl galbūt reikėtų, čia jau kreipiuosi į komisiją, įsikišti valstybėms ir investuoti į žalius automobilius, į gamybos perkelimą, į viešai transportą, nes tai yra vienintelis būdas, kaip išsaugoti užimtumą darbo vietas. Akivaizdu, kad e, automobilių pramonės atstovai norės e, išsaugoti savo pelną ir e, bandys atleisti darbuotojus ir tai yra problema ne tik Europoje, bet ir kitose valstybėse, nes mums svarbu taip pat ir ginti darbuotojų teises. dabargi kalbėtojų nebėra. Norėčiau pasakyti, kai kalbam apie automobilių pramonę, mums būtų svarbu išklausyti Italijos kolegų nuomonę, nes Italija yra tikrai didelis automobilių gamintojas, bet aš negaliu kalbėti jų vardu. Dabar pasiklausykime, ką pasakys mums komisija. Filip Žo, įmonių generalinis direktoratas. Dėkoju pirmininkė. Mes tikrai laukiam jūsų komiteto nuomonės labai nekantriai dėl tokių priežasčių. Pirmiausia, taptautinė dimencija automobilių pramoniai dabar yra labai svarbi. Komisijos ataskaitoje mes kalbame ne tik apie gamintojus, bet ir apskritai apie visų sektorių. Taigi yra visas tas įmonės, kurios dalyvauja tiek automobilių, tiek atskirų dalių gamyboje. Taigi ta tarptautinė dimensija, kaip pastebėjo pranešėjas, dabar yra labai svarbi, nes Europos rinka apmirusi ir reikia vertinti tas rinkas, kurios gali dar potencialiai aukti. Antra, mūsų ateitis nebus šviesi, jeigu nepajėgsime pasiūlyti tokių prekių, kurios atitiks ir trečiųjų šalių poreikius. Trečias aspektas. Kol kas Europa ir Europos gamintojai iki šiol buvo technologinių naujovių lyderiai. O dabar taip jau nebėra, todėl reikia įsiaiškinti, kur investuoti į tyrimus ir taip pat e, kokius teisės aktus keisti, ar tai būtų CO2 e, emisijos ar kitokie teisės aktai ir kaip tas teisės nuostatas turėtume gyventi šalyse, o taip pat ir pagal konvergencijos e, reikalavimus. Sutinku su e, pranešėjo nuomonė, jog reikia Liepos mėnesį surenkti atskirą posėdį, kad e, mes dar padiskutuotume dėl šių svarbių klausimų, dėl politinių, dėl komercinių ir taip pat ir dėl teisinių šio klausimo aspektų. Dėkuoju. Langė, ar jūs dar turite klausimų komisiją? Norėčiau paprašyti, kad panas Žau galėtų mums e, šiek tiek pakomentuoti pietų Korejos situaciją ir netarifinių barjerų panaikinimą komisija. Ponas Langė teisus, yra e, laisvos prekybos sutartis tarp ES ir Pietų Korejos ir ta sutartis susijusi ne tik su tarifais, bet mes bandome ir e, įtraukti netarifinių barjerų klausimus. Taigi yra tie bendri standartai, primtini tiek ES, tiek Pietų Korejai. Tai yra, sakykime, saugumo arba emisijų reikalavimai. Mes dabar derimės dėl e, priedo. Dėrybos buvo sunkios. Mm, tarėmės dėl tų bendrų taikytinų standartų Korejoje ir ES ir kurie galėtų na, sumažinti tos netarifinius barjerus. Taigi šitų netarifinių barjerų tekstas dėja neapima visų nuostatų. Kol kas yra tokių sričių, kur tų bendrų standartų mes neradome. Dėl CO2 emisijų mes dabar kaip tik bandome aiškintis, e, kokių reikia papildomų nuostatų Pietų Korejoje. Ir taip pat kokių papildomų nuostatų dėl tų atskirų dalių gamin, gaminimo. Taigi jūs teisus, nes Koreja dabar e, žada tvirtinti naujas, e, naujus įstatymus, bet kurie, kurios gali šiek tiek e, komplikuoti situaciją, nes e, tos nuostatos nėra pakankamos, kad įspręstume mūsų užsibrištus tikslus. Aš tik noriu jūs užtikrinti, kad e, šito LPS įgyvendinimo priežiūros kolegos labai aktyviai siekia paaiškinimų iš Pietų Korejos ir siekia, kad e, naujai primsimos teisės nuostatos neprieštarautų šitai sutarčiai. Šioje srityje mes dabar labai dirbame su Pietų Koreja ir su vyriausybė. Toliau žodis Marijai pranešėjai. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū už komentarus. Na, aš galiu pasakyti, jog pritariu jūsų nuomonėms. Galbūt tik priminsiu štai ką. Džiugu, kad jūs man pritarėte, jog dabartinis momentas yra labai sudėtingas ir svarbus. Europos Sąjungoje yra krizę ir mes e, turime surasti išeitį, sprendimą. Toliau. Inovacijos. Turime aiškiai suprasti, kokių inovacijų mums trūksta. Nes Aldė atstovas paminėjo, jog e, turėtume ne tik e, susitelkti į kiekį, bet ir į kokybę. Aš manau, kad, kaip jau minėjau prieš tai, jog privalome labai atidžiai įvertinti dabartinius ir dar sudarysimus susitarimus. Mes turime turėti tas bendras taisyklės, bendras standartus, nes priešingų atveju labai sunku bus e, tikėtis abipusiškumo. Dabar atsakysiu ponui metai. Suprantu jo nuogastavimus. Jok e, per daug mes jau čia tel, susitelkime į taupimo priemonės, aš sutinku. Manau, kad mums reikia ieškoti pačių artimiausių sprendimų, o taip pat ir toli siekiančių sprendimų ateičiai. Krize dabar užgriuvusi šią pramonę. Dabar darbuotojai pranda darbo vietas ir mums reikia sprendimų dabar, šiuo metu. Tačiau tuo pat metu turime žvelgti ir į ateitį ir ieškoti sprendimų ateičiai. Taigi, dėkuoju už jūsų komentarus. Aš ir toliau tikiuosi dirbti šioje srityje. Lauksiu jūsų nuomonių, jūsų pakeitimų. Dėkoju. Koordinatoriai vakar patvirtino terminus. E, biržel, Liepos mėnesį aptarnėsime e, nuomonės projektą, balsuosime e, rugsėjo mėnesį komisaras Deguchtas kol kas dar netvyko. Jis turėtų atvykti po 6-7 minučių. E, tad padarykime pertrauką. E, jeigu pagėdaujate kavos, galite pasinaudoti šią pertraukėlę ir jos išgerti.

maybe in the end to close. Uh, have attention, please. Gerbiami kolegos, teskime mūsų posėdį. 21 darbo tvarkės punktas - keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Karelu Deguchtu dėl 13-14 metų komisijos darbų programos. Toks sustikimas priklauso struktūriniam dialogui ir tai yra ketvirtasis e, tokio pobūdžio susitikimas, keitimasis nuomonėmis. E, galiu sakyti, kad mes abu ar, mm, artėjame prie mūsų darbų pabaigos. Norėčiau paraginti komiteto narius sudalyvauti diskusijose, e, galvojant ne tik apie likusią parlamento kadenciją, tačiau pradedant galvoti ir apie iki šiol atliktus darbus. Taigi, suteiksiu žodį komisarui Degūtui, prašome. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė gerbiami komiteto nariai mano darbai dar nesibaigia. Man e, teks dirbti iki pirmosios spalio dienos. Aišku, mm, su sąlyga, kad bus e, organizuoti klausimai dėl visų komisijos narių iki pirmosios e, spalio dienos. Jeigu ne, tada greičiausiai man dar teks dirbti su mm, naujos sudėties Europos parlamentu. Bet kuriuo atveju viskam, viskas turi pabaigą. Pradžioje norėčiau padėkoti Jums, kad pakvietėte mane į mūsų eilinį struktūrinį dialogą. E, liko e, vieneri metai iki šio parlamento kadencijos pabaigos, taip pat pusantrų metų iki komisijos kadencijos pabaigos. Tačiau aš turiu pasakyti, kad na, aš dar negalvoju apie būtent e, kadencijos pabaigą, todėl iki šiol negaliu sakyti, kad jau reikia įvertinti atliktus darbus, nes dar reikia kai kuriuos nuveikti. E, struktūrinis dialogas yra skirtas ir e, teigiamiams dalykams, kurie buvo pasiekti įvertinti. Gruodžio mėnesį e, buvo patvirtintas susitarimas su Pietų Amerikos šalimis, su Kolumbija, Peru ir Centrinė Amerika. Ir tai buvo baigtas ilgai vykęs procesas. Taigi Kolumbijos susitarimas galės būti taikomas jau nuo Liepos pirmosios dienos. Dėl Gvatemalos bei jos e, Žinome, kad visos Centrinės Amerikos valstijos sako, kad ir bus pasirengusios e, nuo birželės 15 e, dienos taikyti laikinai susitarimą, kuris įsigalios galutinai nuo rūpjūčio pirmosios dienos. E, galima sakyti, kad derantis mes sugebėjome subalansuoti e, su interesus. Interesus, pavyzdžiui, tvarę priekybą su priekybos klausimus, tvarios plėtros klausimus. Ne visada e, lengva, pavyzdžiui, pasiekti susitarimo, tačiau sugebėjome daug problemų išspręsti. Buvo organizuoti nacionaliniuose parlamentuose E, svarstymai dėl sustarimų su Centrinės Amerikos šalimis, taip pat ir Europos parlamente. E, aš norėčiau e, paraginti jūs, kad na, jūs informuotumėte savo rinkiminės apygardas apie Europos parlamente pasiektus rezultatus dėl GSP yra padaryta pažanga ir kai kurios siūlomos e, sąlygos e, tam tikroms šalims e, yra daugiau nei palangesnės. Kalbu apie mažai įsivyščiusias šalis. Taip pat reikia pasakyti, kad Mienmarį Birmai buvo pasiūlytos palankesnės GSP sąlygos, kaip siūlė komisija 2011 metais gegužės mėnesį. Komisija rengia visą eilę teisės aktų, kuriais bus įgyvendinti GSP susitarimai. E, toliau e, prieigos prie rinkos teisės aktai e, labai svarbus mūsų partneriams. Aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų dėmesį. Šio teisės akto atžvilgiu norėčiau padėkoti pranešėjui. Prie mus teigiamą sprendimą galėsime pradėti regioninės e, dėrybas ir e, galvoti apie ilgalaikius e, santykius su tam tikrom šalimis. Jau tam tikros sąlygos yra aiškios ir galima dabar priimti sprendimą dėl prekybos santykių, kokiu, kokie jie turi būti. E, dėrybų metu mes ketiname apsilankyti Afrikoje e, dar prieš vasarą, taip pat dar vienas vizitas yra numatytas rudeniui. Taip pat e, matome pažangos derantis dėl minėtų susitarimų, dėl prieigos prie rinkos ir jums pateiksime naujausią informaciją, kai turėsime ką pasakyta. Tai yra labai svarbus e, pakeiti, e, pokyčiai ir e, ryšim su tuo mes jau pateikėme pasiūlymus dėl teisės akto pasiūlymų, naujų teisės akto pasiūlymų dar pateiksime dar esančiai parlamento kadencijai. Taip pat tikiuosi Europos parlamento konstruktyvaus bendradarbiavimo, kad dėrybos dėl tam tikrų teisės aktų būtų baigtos dar e, esančiai e, kadencijai. Mes turime pasiūly, pasiūsti aiškiai žinę mūsų partneriams, kad e, būtina užtikrinti sąžiningą, teisingą konkurenciją, o nesažiningos priekybos praktikos negali būti toleruojamos. E, turi būti kei prekybos instrumentai būtent ir skirti šiems tikslams pasiekti. E, taryba ir Europos parlamentas e, dalyvauja lygiomis teisėmis priemant sprendimus. Ir mes e, tikimės, kad sprendimai bus priimti tokie, kad būtų užtikrinta sąžininkė priekyba su mūsų e, pagrindiniais partneriais. Dabar dėl e, ginčių sprendimo. Džiugu, kad Europos parlamentas pritarė e, komisijos požiūriui, tačiau turiu pranešti, kad e, taryba E, laikos tokios pozicijos, kad ES negalės kalbėti vienu balsu tarptautinėme kontekste. Tokiu būdu bus pažeista pusęsvara tarp ES institucijų ir e, taip pat bus paminta ir komisijos galimybė ginti ES interesus. Komisija tikrai nepritars tokiai pozicijai ir tikiuosi, kad ES parlamentas mus parems. Pereitą savaitę ES parlamentas balsavo plenarnės sesijos metu ir pasiuntė mums teigiamą žinę. Taip pat tikiuosi, kad jūs mus parems paremsite dėl e, tarptautinių viešųjų pirkimų teisės akto. Šis e, teisės aktas tikrai yra labai jautrus ir e, pasiekta tik tai labai nedaug pažangos taryboje. Bet kuriuo atveju yra Mes e, tikimės e, Europos parlamento paramos e, šio teisės akto atžvilgių, taip pat laukiame jūsų pasiūlymų, kaip toliau patobulinti šį teisės aktą ir laukiu pranešimo šiuo klausimu. Toliau įgyvendinimo teisės aktai. Tai yra e, priemonė leidžianti ES greitai apginti savo teisės. Aš tikiuosi, kad šie teisės aktai greitai bus įgyvendinti ir e, kad dėl jų bus sudėrėta dar esančiai e, parlamento tarybai. Komisija ir toliau tęsė dėrybas, o dėrybų darbo tvarkė yra intensyvi. Per artimiausias savaitės ir mėnesius mes tęsime dėrybą su tokiais partneriais kaip Japonija, Indija, Marokas, Tailandas, Kanada, Armenija, e, Gruzija ir Moldavija. Tikiuosi, kad Liepos mėnesį mes e, galėsime pradėti dėrybą su Junktinėmis Amerikos valstijomis. E, turiu e, paminėti ir štai kokį dalyką. Mm, bar, tarifinių ar netarifinių barjerų panaikinimas būtų naudingas ir JAV, ir ES, ypač atsižvelgiant į esamą situaciją. Mes, aišku, galime nesutarti dėl naudos, kuri įvardinta e, nepriklausomai atliktoje studijoje, tačiau negalime paneigti, e, kad e, kol kas tarptautinės priekybos potencialas yra neišnaudotas, o tarifinių ir netarifinių barjerų panaikinimas tik tai leis tą potencialą išnaudoti. Mes siekiame tikrai, kad būtų galima pasiekti labai ambicingo susitarimo su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Dėl audiovizualinių paslaugų, dėja pastarosios nėra įtrauktos į komisijos darybinės gairės, komisija kol kas dar turi dėl to priimti sprendimą, taigi darbai dar nėra baigti. Mes siekiame, kad būtų suteikti komisijai kuo galima platesni įgaliojimai e, ir kad nebūtų patvirtintas toks e, siauras sustarimas, kuris nebūtų naudingas niekam. E, kalbant apie tarp Atlantinę ekonomiką ir pasaulinę priekybą, toks sustarimas tikrai būtų labai naudingas. INTA komitetas e, e, bus informuotas apie dėrybas, kai jos tik tai bus pradėtos. E, E, jūrų transportas, aviacija, žemės ūkis, e, paslaugos, e, geografinės nuorodos, skalūnų dujos, taip pat ir kiti dalykai, kurie svarbus transatlantiniai priekybai, bus įtraukti į dėrybų darbo tvarkę. Aš norėčiau, kad Europos parlamentas paremtų e, komisiją siekiant šių ambicingų tikslų. E, grįžkime prie e, kitų dalykų. Mes stengiamės, kad Balė PPO sustikimas leistų pasiekti mums sustarimo dėl priekybos palengvinimo režimo. Mes bendradarbiaujame su kitomis PPO šalimis, kad būtų pasiekti sustarimai dėl paslaugų ir prekių. Taip pat norime, kad taryba mūsų teiktų įgaliojimus pradėti dėrybą su Kinija. Nėra jokių abejonių, kad pasaulinė e, ekonomika yra priemonė, kuri leidžia milijonus žmonių išgelbėti iš skurdo, tačiau e, tam tikslui reikalingas toksai mm, e, daugia polis e, valdymas. Nes mm, kai kuriuose šalyse dėl karinių konfliktų ekonominės galimybės yra praktiškai sunaikintos. Pavyzdžiui, įvykiai mm, Bangladeše parodė, E, kokia yra sudėtinga situacija ir tai, kad ES yra e, suinteresuota, kad mm, Bangladeše ir kitose besivystančiose šalyse ekonominis atsigavimas vyktų. Aš tą pasakiau e, pereitą savaitę plenarnės sesijos metu, kad po šio sustikimo aš susitiksiu su Bangladešo uh, E, ministrų pirmininkų ir kalbėsiu apie tai, kaip užtikrinti geresnį ekonominę e, at, ekonominės sąlygas ekonominiams subjektams. Taip pat e, šiuo metu mes konsultuojamas su tarptautinė darbo organizacija, kad būtų organizuotas aukšto lygio susitikimas Liepos mėnesį. E, Tuo susitikimo metu mes kalbėsime apie jau pradėtus darbus e, nuo įvykių Bangladeše ir Europos parlamentas bus informuotas apie to sustikimo rezultatus. Atsakingas tiekimas e, yra labai svarbus gamybai, taip pat ir iškasenų sektoriuje. Iškasenų sektorius vaidina labai svarbu vaidmenį kalbant apie mm, tas šalis, kurios turi labai daug išteklių. Būtent dėl tos priežasties aš organizavau viešasias diskusijas dėl ES galimų iniciatyvų, dėl mineralinių iškasenų, kurios yra eksportuojamos iš tų vietovių, kuriuose vyksta šiuo metu konfliktai. E, šiuo metu pabaigoje bus galima priimti sprendimą dėl to, ar būtų galima patvirtinti kažkokią ES e, sistemą dėl Ehm, to, kad būtų galima paremti besivystančiose šalyse iškasenų sektorių. Aš pats e, dėsiu visas pastangas, kad būtų mm, atsirastų tokia iniciatyva e, šių metų pabaigoje. Ehm, pabaigai komisija nemiega ant laurų. E, dar turi daug ką nuveikti, pavyzdžiui, imantis naujų iniciatyvų. E, Pasikliau Europos parlamento įsipareigojimais, taip pat tikiuosi, kad Europos parlamentas pasitikė manimi, e, kad iki savo darbų pabaigos tenksiuos pasiekti kuo daugiau pažangos įvairių teisės aktų atžvilgių. Dėkoju. Pirmininkas dėkoju komisarui. Pradėsime diskusiją. Komisijos narys labai teisingai aptarė būtent tai, ką dar reikia nuveikti per šią kadenciją. Taigi dabar kviečiu užduoti klausimus. Laikysimės politinių frakcijų hierarchijos pagal jų dydį. Pradėsiu nuo pono Kaspari iš EPP frakcijos. Gerbiamas komisarė, dėkoju, kad vėl atvykote į mūsų posėdį. Labai teisingai aptarėte pasiekimus, kurie, kuriuos mes bendromis pastangomis pasiekėme minėjote susitarimą su JAV, esu tikras, kad tai bus sėkmingas susitarimas ir tikiuosi, kad birželio mėnesį jis jau pradės veikti, to nesitikėjome pradedami kadenciją. Dėk, būčiau dėkingas, jeigu imtumėtės pastangų, kad komisijoje būtų pakankamai skiriama išteklių, kad šios dėrybos būtų laiku baigtos, nes iš tikrųjų dabar vyksta labai daug dėrybų. Ir per pastruosius dviejus metus kai kuriuose dėrybose buvo padaryta labai mažai paž pažangos, todėl reikėtų skirti visas išteklius, kad dėrybos su JAV vyktų sklandžiai ir baigtumėm šį procesą per mūsų kadenciją. Taip pat kalbėjote apie Kiniją Manau, labai svarbu šioje srityje pasistumėti. Vis dar matome, kad Europos verslininkai patiria problemų Kinijoje. Tačiau, kai kalbame apie investicijų apsaugos susitarimą su Kinija, man atrodo, kad vis daugiau valstybių narių, o taip pat ir komisija dvi šalės dėrybas yra pradėjusios dėl investicijų apsaugos būtent su Kinija. Mes prieš porą mėnesių parlamente girdėjome apie 10 ar net 20 tokių iniciatyvų iš valstybių narių, kurios yra pradėjusios ar ketina pradėti dėrybas. Dėl Vietnamo mes irgi norime pradėti dėrėtis dėl prekybos sutarties su šia šalimi. Dar viena. Yra viena valstybė narė, kuri e, gavo leidimą pradėti dvi šalės darybą su Vietnamu. Taigi, kaip mano klausimas, kaip reikia išspręsti šį klausimą? Viena vertus, ES turi kompetenciją dėrėtis dėl prekybos sutarčių Europos lygmenių, bet kita vertus, pastaruoju metu matome, kad vis daugiau valstybių narių pačios pradeda dvišalius, dvišalės dėrybas. Ar komisija galėtų paraginti valstybės narės apgalvoti tą žingsnį ir visgi perduoti tai ES kompetencijai? Trečias klausimas. Jūs kalbėjote apie planavimo iniciatyvas. Mes e, daugiametėje finansinėje perspektyvoje nematome e, lėšų perskirstimo iš komisijos pusės. Ar jūs šitą klausimą spręsti su dabar, dabar turimais ištekliais? Ar, ar jums pavyks šitus darbus atlikti? Mes iš parlamento galėtumėm padėti. Mano frakcija tikrai norėtų prisidėti. Kaip parlamentas galėtų padėti, kad būtų užtikrinta, jog turėsite pakankamai išteklių kitose uh, E, galbūt iš kitų generalinių direktoratų, nes jūsų generalinis direktoratas yra labai apkrautas, kad visi, visi šitie svarbus susitarimai su JAV, su Kinija ir taip toliau, kad jie būtų užbaigti, kad jie nebūtų um, vilkinami ar, ar, ar neužstriktų. Dar vienas klausimas. Tai plati diskusija tarp valstybių narių dėl antidumpingo procedūros dėl saulės kolektorių. Jūsų atlikto tyrimo preliminarūs rezultatai rodo, kad maždaug 47 procentų muitai yra taikomi. Klausimas ne tas, ar yra 47, ar 60, ar 30 procentų būtų teisingas e, skaičius, bet norėčiau tiesiog pasakyti, kad mes iš ES pusės neturėtumėm leisti, kad Kinija mums taikytų tokį spaudimą. Norėčiau Jūs paraginti imtis to paties, ką darėte anksčiau, jeigu iš tikrųjų norima kovoti su antidempingo. Jeigu iš tikrųjų norima taikyti antidempingo mokesčius, ne, nenusileiskime dėrybose, nenusileiskime iš anksto, naudokime visomis dėrybos priemonėmis. Nenorėčiau, kad tarp ES ir Kinijos iškiltų prekybos siena. Bet jeigu pažiūrėtumėm į šitų skaičius nuo 47 7 iki 60 procentų, mes nenorime pradėti prekybos karo, bet tiesiog gilinamės į skaičius, į, į muitus ir norėtume, norėtume, kad laikytumėtės nustatytos linijos ir nepasiduotumėt. Ir tie muitai turėtų būti tinkami. Mes kaip lygios partnerės deramės su Kinija ir ne tik tai šiuo klausimu ir susidarius tokia situacija, bet ir daugybė kitų jei norime pagerinti e, santykius su Kinija, turime būti tvirti savo pozicijoje. Tiek iš mano pusės pirmininkas, ačiū. Dabar SND frakcijos vardu ponas Bernd Lange. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui. Tęsiu tą, ką pasakė ir ponas Kaspari. Tikiuosi, kad jūs ir Vokietijos federaliniai vyriausybei taip aiškiai išdėsite savo poziciją, nes manau, kad jų pozicija yra visiškai priešinga. Komisarė, yra trys pagrindinės rytis, apie kurias norėčiau kalbėti. Pirma, sunkumai kylantis norint ratifikuoti dvišalės sutartis valstybėse narėse. šios sutartys yra vadinamos mišriomis sutartėmis ir mes greičiausiai turėsim problemų su ateitie pasirašomomis sutari, sutartimis. Ką komisija žada daryti, užtikrinti komisijos, e, atsiprašau, Lisabono sutartie numatytus e, reikalavimus, kad tarptautinės prekybos sutartys turėtų būti ES lygmens kompetencija ir kad tai neturėtų būti mišrios sutartys. Kitas klausimas susijęs su Bangladešu. Jūs plenarinėje sesijoje e, pasakėte tikrai, e, tikrai labai išmintingą mintį, kad ateityje pasirašytoms prekybos sutartims jos turėtų būti, jose turėtų būti griežčiau reglamentuojama socialinė atsakomybė. Galbūt galėtumėm pasiremti Belgijos atitinkamais teisės aktais, sutartimis, JAV sutartimi. Mes taip pat laukiame ir dviejopos paskirties prekių susitarimo peržiūros. Jūs apie tai nekalbėjote, bet, bet tikiuosi, kad per ateinančius porą mėnesių jūs šitoje srityje imsitės darbo. Aldės frakcijos vardu, ponia Kochmerin. Ačiū, pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote dar kartą. Labai džiaugiuosi, kad nepamiršote to, ką sakėte mm, labai skausmingose klausimuose, sakėte, kad bendradarbiausite, kad užmėgsite dialogą su parlamentu ir manau, kad jūs tikrai laikėte žodžio ir per per visus tuos metus nepamiršote savo pažado. Iš tikrųjų, tai įrodote ir šiandien atvykęs į mūsų posėdį. Norėčiau aptarti du dalykus. Mano kolega e, Catherine Alde frakcijos vardu paminės ir kitus klausimus, kurių galbūt aš nepaminėsiu. Pirmas dalykas, jūs sakėte, kad su Kanada jau yra baigiamos dėrybos dėl susitarimo, tačiau tiek kartų esu girdėjus per pastarosius dviejus metus tokį teiginį, kad man kyla klausimas, ar ta baigiamoji fazė yra tikrai baigiamoji. Galėtumėte pateikti daugiau duomenų, kada mes iš tikrųjų galėsim jau sulaukti šių dėrybų pabaigos. Taip pat norėčiau paklausti, kokie klausimai dar išlieka ne neišspręsti, kokie yra didžiausi susirūpinimai ir nuomonių netitikimai tarp Kanados ir ES. Kaip ir ponas Kaspari ir Bernd Lange sakė, aš irgi norėčiau iškelti klausimą dėl tų aktyvių diskusijų dėl priemonių prieš Kiniją. Esame girdėję, kad 15 valstybių narių nepritarė tom priemonėm, kurios yra taikomos Kinijai. Iš komisijos pusės ir tikrai šešios valstybės narės palaiko tokias priemonės, kitos dar neapsisprendė. Taryba turi priimti sprendimą ir man kyla klausimas, kokie yra tolimesni žingsniai jeigu valstybės narės taip susiskirčiusios, taip pat ir komisijos nuomonė nepri, nepritarė, kokia yra jūsų nuomonė. Komisija mm, įvedė e, mokesčius, laikinus muitus. Jūs tai padarėte labai trumpų laikotarpių, turėjote pagrysti uh, ką nuo to laiko tarp kokių pasisakymų ar nuomonių susilaukėte, ar galėtumėte pasidalinti atsiliepimais. Viena vertus analizės tyrimai vis dar vyksta, kita vertus jau girdime, kas realiai vyksta. Dėl telekomo šita situacija, situacija nėra visiškai teisėta. Tikriausiai galite pakomentuoti tą situaciją, taip pat turint galvą ir PPO, įsipareigoja sprendimą jau priemi, bet e, tas sprendimas dar nėra įgyvendinamas, ką tai galėtų reikšti. Ir ar jums netrodo, kad e, kyla prieštaravimas su komisijos praeitą savaitę pateiktų reikalavimų e, valstybėms narėms dėl investavimo susitarimo, investicijų apsaugos susitarimo su Kinija. Kita vertus, gal šita priemonė neprisidės, teigiamai neprisidės mm, prie priekybos su mūsų partneriais Kinijoje. Ačiū. Kita politinė frakcija dabar pasisakys, vėliau dar suteiksiu žodį Alde frakcijai. Dabar ECR frakcija, ponas Kempel. Um, thank you, Mr. Chairman. Dėkoju, pirmininkė, komisarė. Nuo jūsų paskutinio e, pasirodymo žinau, kad jūs e, kaltinote Britų parlamentus, kad jie nesu, nieko nesupranta apie Europą. Ir neva tai būtų beprotystė e, išstoti iš Europos Sąjungos, nes praras, būtų prarasta daug galimybių, daug darbo vietų panašia jūs teigiate, kad e, privalu sprendimus priimti remiantis faktais, o ne emocijomis. Sutinku. E, bet norėčiau jūsų paklausti štai ko. Jeigu Didžioji Britanija vis dėlto referendume 16 ar 17 metais nuspręstų palikti Europos Sąjungą, tai Europos Sąjunga taptų nepajėgi e, dėrėti su didžia, Junktinė karalystė kaip e, priekybiniu partneriu. Nes e, dabar jinai yra vienas iš pagrindinių priekybos partnerių ir penktasis Lisabono starties straipsnis reikalauja uh, panaikinti visus susidarimus e, su valstybe, kuri palieka Europos Sąjungą. Taigi mes taptume taip tarsi Šveicarija, Norvegija, toks statusas. Bet jeigu taip neįvyktų, tai kokia tuomet situacija būtų prašome paaiškinti. Toliau žalieji. Dėkoju, aš turiu keletą klausimų. Jūs minėjote Kolumbiją. Dėl Peru ir Kolumbijos žmogaus teisų situacijos ir kitų dimencijų buvo parengtas dokumentas. Norėčiau paklausti, kaip viskas vyks, kas yra atsakingas už to dokumento, tai yra gairių įgyvendinimą. Ar buvo parengta pirmoji ataskaita? Antra, jūs minėjote Mienmalį ir kokia ten yra žmogaus teisų pažanga dėl TDI. Mes norime pabrėžti, jog Europos parlamentas turi suvaidinti savo vaidmenį ir neturėtų būti paliktas užrybyje. Mes norime, kad norime vaidinti savo vaidmenį. Taip pat visiškai remiu EPP poziciją dėl Kinijos. Mes neturėtume atsižadėti savo požiūrio dėl Kinijos. Svarbu išsaugoti savo poziciją. Dėl JAV. Jūs kalbėjote apie svarbu skaidrumą. Mes irgi manome, kad dėl prekybos su JAV mums svarbu, kad dėrybos vyktų skaidriai. Labai svarbu, kad būtų tiek Europos piliečiai, tiek Europos parlamentas informuotas apie dėrybų eigą. Jūs turėtumėte dėl audiovizualinės politikos taip pat atsižvelgti į mūsų nuomonę, taip pat į parlamento daugumos nuomonę. Nes aš manau, kad jinai yra pakankamai svarbi dėl Bangladešo. Parlamentas irgi per paskutinės disciplinarnės sesijas balsavo dėl privalomo socialinės atsakomybės taisyklių. Ar jūs esate pasiruošę jas įgyvendinti. Taip pat jūs minėjote apie e, įpas klausimą ir kalbėjote apie Trinidadą ir Tobagą. Norėčiau paklausti, koks jūsų atsakas į šią problemą. Toliau Indija. Kokia ten situacija, ar galėtum mus informuoti? Dėkoju, išgūję daugiau nėra atstovo, toliau. Jefi, William Dartman. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti komisarui, kad jis atvyko į mūsų posėdį ir kad taip aiškiai mus informavo. Turiu du klausimus, kurie nesusiję su mūsų pokalbiu tema. Pirmiausia, dėl jūsų komentarų dėl Junktinės karalystės. Situacija yra tokia, kad po to, kai Junktinė karalystė 73 prisijungė prie ES, prekybos deficitas siekia daugiau nei 5 milijardus svarų. Tuos duomenys gavome rugsėjo mėnesį, o dabar yra gegužės e, mėno, taigi tikriausiai šitas deficitas dar padidėjo. Taigi, ar jūsų nuomonė dėl Junktinės karalystės buvo tai asmeninė nuomonė, ar jūsų komisaro pozicija, ar netgi komisijos nuomonė. Taigi, Ar tai jūsų, sakykime, prielaida, kokia situacija bus ateityje, bet jeigu, sakykime, Junktinė karalystė pasitraukia iš ES, ar jinai irgi turės tokią pat laisvos prekybos sutartį kaip ir sutartį su Meksika, Kolumbija ar kita valstybė. Antrasis klausimas dėl saulės kolektorių pagamintų Kinijoje muitų. Atrodo, kad Vokietijos parlamentarai tam prieštarauja ir net 14 valstybių narių prieštarauja šitą iniciatyvą. Sakoma, kad net 17 valstybių narių prieštarauja šitą iniciatyvai. Norėčiau paklausti. Jeigu daugiau nei pusė valstybių narių prieštarauja iniciatyvą ir tiek gyventojų skaičiaus, tiek valstybių skaičiaus prasme, tai Ar tokiu atveju jūs turite tokį mandatą įvesti Kinijos prekiams muitus? Ar jūs galite patvirtinti, kad tai yra jūsų iniciatyva, patvirtinta be jokio valstybių narių pritarimo? Ar tai nėra tai, ką palaiko visus valstybės narės? Noriu Jums dar kai ką priminti. Kiekvienas veiksmas iššaukia to veiksmį. Tai yra fizikos principai. Ir pavyzdžiui, verslininkai mano apygardoje labai pasisako už saulės kolektorių e, įrengimą, tačiau tokios priemonės gali sustabdyti tiek jų įrengimą, tiek jų e, pardavimus. Taigi norėčiau jūsų komentarų dėl šio klausimo. Ačiū dar mes paskelsime ir antrą klausimų ratą. komisaras pirmiausia norėtų pirmiausia atsakyti į dabar pateiktus klausimus, o paskiau bus antras klausimų ratas. Ačiū pirmininkė. Žinau, kad yra kitų klausimų, bet e, kai pabandysiu juos atsakyti, dar gali tų klausimų ir nebelikti. Taip pat susidarė įspūdis, kad jau visi įmanomi klausimai buvo užduoti. Aišku, parlamente visko gali atsitikti. Nenuvertinkit mūsų sugebėjimų užduoti klausimus, sako pirmininkas. Taigi, dėl JAV. Liepos mėnesį mes darybas pradėsime. Labai galimas daiktas, kad Liepos 13 dieną Luksemburgė mes gausime mm, mandatą daryboms Dėl audiovizualinės politikos aš nesiversiu į tas diskusijas, bet e, pažvelgus į mano nurodytas parlamentui tas svarbiausias, e, svarbiausius akcentus, tai man sunku įsivaizduoti, kas vyktų, jeigu mes neatsižvelgtume į kultūrinės įvairovės aspektus. kultūrinė įvairovė turi būti vienbalsiai patvirtinta ir suprantama. Mano supratimu yra tokių klausimų, dėl kurių mes turėtume diskutuoti, bet nežinau, ar tik tai prieisime bendros nuomonės. Šis sektorius keičiasi labai greitai, ypač skaitmeninis sektorius, kur skaitmeninis turinys yra tiesiogiai atsisiunčiamas iš įvairiausių pardavėjų tiesiogiai pirkėjams internetu. Ir kontekstas yra platesnis. Ir svarbu suprasti, kaip į šios pokyčius reaguos ES ar kiti subjektai. Taigi aš tikiuosi, jog mes apie tai su Junktinėmis Amerikos valstybėmis padiskutuosime, jeigu mes tam, toms daryboms gausime mandatą. Aš suprantu jūsų norus, Žinau, kad jūs šiame komitete nesatsakingi už šios klausimus, jų nekuruojat. Tačiau ši diskusija turėtų keliauti į plenarinę sesiją, ne tik būti diskutuojama šiame komitete. Juk taip visuomet e, vyko nuo pat parlamento įkūrimo, nes e, komitetuose vieni kitus pažįstame, jūs kalbate, diskutuojate, bet svarbu, kad į tas diskusijas būtų įtraukti ir kiti parlamento organai. Dabar pakomentuosiu Kiniją. Mes suformulavome savo mandatą. Dabar taryba turi jį patvirtinti tas e, mandato projektas susijęs su investicijų apsauga ir prieiga prie rinkos. Labai aiškiai Kinijai nurodėme, jog norime tokių dėrybų, bet dėrybose mes turime privaliai aptarti ir prieigą prie rinkos klausimus. Ir Kinijos partneriai taip pat nurodė, jog dėrybos turi būti dėl klausimų, kurie primtini abiejoms pusėms. Taigi mes tenksime laikytis tos iš ankstinės darbo tvarkės. Mes iš Kinijos tikėtumėmės irgi išsiaiškinti, ar jie jau turi dėryboms mandatą, kokia situacija dėl tų dėrybų. Taigi dabar taryba turi patvirtinti mūsų dėrybinį mandatą. Ir kai jis bus patvirtintas, manau, kad e, tai nebus sunku, tuomet e, mums jau reikės įsiaiškinti, kokia situacija Kinijoje, o tai nėra sunku dėl dvišalių investicijų sutarčių. Tai mes jų nepatvirtinsime. Procedūra prasidėjo dėl investicijų sutarties su Kinija. viršūnių susitikimui tiek ES prezidento, tiek komisijos pirmininko buvo pasiūlyta pradėti darybas dėl tų dvišalių, dvišalės investicijų sutarties su Kinija. Taigi jos šios darybos eis į priekį, mes tam neprieštarausime. Kas ten buvo su Italija, jau nebeatsimenu. Rodos jūs tyravotės dėl Italijos kažko. Klausimas dėl šitų dvišalių investicijų sutarties. Ar tai yra ne tik su Kinė, bet gali būti ir su Vietnamu, Kazakstanu. Mes, regis, gavome informaciją, kad tokių sutarimų yra be maž 20. Atsakymas, na kol kas tokių tokios informacijos mes neturime, nes e, su Vietnamu irgi vyksta dėrybos ir kai tos dėrybos jau yra pradėbos, tai tai nėra valstybių narių, bet ES e, klausimas. Toliau, žmogiškųjų išteklių problema. Šiek tiek tų žmogiškųjų išteklių jau padaugėjo, nes minus vienas procentas mums nėra taikomas. Taigi jie, darbuotojai yra šiek tiek, sakykime, geriau apmokami nei kitose generaliniuose direktoratuose. Mūsų darbo tvarkė yra tikrai intensyvi ir mes galime pasinaudoti daugiau darbuotojų ir toliau tęsti mūsų darbus. Kai kas e, mano, jog e, neapsimoka komandiruoti mūsų darbuotojų kitas šalis, bet kaip ten bebūtų, mes siekime užtikrinti mūsų darbų testinumą. Toliau dėl saulės kolektorių. Ne vienas klausimas apie tai. Žinau, kad antidempingo komitete pasirodė, jog 13 ar 14 valstybių balsavo prieš. Na, ne tos valstybės priima sprendimą. Europos komisija priima sprendimą, ar bus taikomos tos e, tie muitai ar ne. dabar pasiaiškinus, kas balsavo prieš, kas balsavo už, čia aš jau grįžtu prie mūsų kolegų iš nu, Junktinės karalystės klausimų. Tai, tai žinoma, yra skirtumas, kai balsuoja 50 e, už 12 prieš. Juk yra Skiriasi juk e, valstybių balsavimo svoris. Na, ką aš išvelgiu tokioje situacijoje? Manau, kad tokio pabudžio procedūrose komisija vaidina lemiamą vaidmenį. Kinijos viceministras viešai vakar labai aiškiai pasak, pasakiau, E, kai atsakinėjo į Japonijos e, žurnalistų klausimus, kad Kinija mūsų neišgazdins darydamas spaudimą atskiroms valstybėms narėms. Ar tai būtų, sakykime, mažoji, maža ar didelė valstybė, man visiškai nesvarbu. Jie gali spausti atskiras valstybės, bet man tas spaudimas manęs jisai neveikia. Labai svarbu, kad jeigu mes esame įsitikinę savo priemonių teisingumu, mes galime jas patvirtinti. Ir balsavimas prieš nėra kitas įkveiksmingas. Ir nėra blogai, kad e, kai kurios valstybės bijo balsuoja taip, kaip jos mano turėtų balsuoti. Tai nėra teigiamas dalykas. Berntas Langė klausė dėl Kinijos, bet e, kokią poziciją čia aš nesijimu komentuoti. Galėčiau kai ką pasakyti, bet e, susilaikysiu. nes dažnai politinė nuomonė gali būti atsakant į jūsų klausimus. Bangladešas. Šioje vietoje turėtume pasistumėti į priekį. Tiek ES, tiek Bangladešė, bet taip pat ir JAV. Mes prašėme bendradarbiavimo su e, JAV. Turėtų įsitraukti ir privatus sektorius. Taip pat mes bendarbiausime su Bangladešo vyriausybė. Tai nėra pats lengviausia užduotis. Kalbame apie tūkstančius įmonių neįsivyščiusiuose šalyse. Tai yra procesas, bet procesas yra kryptingas. Ir aš nesiuošiu priimti tokių dalykų, kad mes neva prekiaujame su jais, kai jų darbuotojai per mėnesį uždirba 40 dolerių. Tai netiesa. Tai nėra pagristi argumentai. Nepamirškime, ką mes darome, kokiu veiksmu imamės tokių e, neturtingų valstybių kaip Bangladešas atžvilgių. Dar buvo vienas klausimas Atrodo, ponė Keller irgi uždavė klausimą dėl Bangladešo. Tai yra viskas įskyrus ginklus programą. Juk yra tam tikra priežastis. Gali būti numatytos sąlygos, sakykime, kad mažiau įsivyščios šalis negali su jumis bendradarbiauti. Na, ieškokime pusiausvėros. Aš šią situaciją žvelgiu taip. Dvišalių konvencijų sąrašas nėra e, išsamus. Kai jūs norite imtis veiksmų, turite įsiaiškinti, kokia yra situacija tikrovėje. Bet e, savo veiksmus turime grįsti tik tai ataskaitomis, ILO ataskaitomis. Įvertinkime ir vykstantį procesą mes e, šiaip turime imtis veiksmų būtent pasiremdami ILO išvadomis. Ir jeigu jie fiksuoja daug pažeidimų, tai tuomet mes turime imtis atitinkamų veiksmų. Aš nekalbėjau prie, apie importo apribojimus. Atsakymas. Na, bet aš jau kalbėjau, jog yra e, du dalykai. Yra socialinė atsakomybė. Ir kompanijos, įmonės privalo tokią atsakomybę prisimti. Daugelis Europos įmonių privalo prisimti tokią atsakomybę, kuri privalėtų ateitie būti neišvengiama. Aišku, kitas įk sunku ją ja įvertinti, patikrinti, bet e, smulkios kompanijos ar didesnės kompanijos turėtų užtikrinti, kad e, tiekimo grandinė yra atitinkanti kriterijus. Aš labai griežtai visuomet e, pasisakydavau šio klausimu. ir iki metų pabaigos mes parengsime teisės aktų projektą šios rytyje. Toliau dėl dvigubo naudojimo tarp tarybos ir parlamento yra trade omnibus susitarimai. kuriais bandoma sustiprinti Europos konkurencingumą ir atsakyti į tos saugumo e, klausimus problemas. Taigi, kai bus parengtas šitas susitarimas, mes jums pateiksime išvadas, jūs informuosime. Toliau, kitas klausimas. Merin klausimas. Dėl Kanados. Jau kuris laikas mes e, tikimės, kad, e, tikėjomės, kad e, pasieksime to susitarimo. Paskutinį kartą, kai buvau jūsų posėdėje, tai aš kaip tik man skambino iš. Without going into the details, there is still uh, a discussion on. Um... Man buvo sudėtinga atsakyti į jūsų užduotus klausimus. Dėl susitarimo detalių, nes diskusija vyksta dėl šalytos ir šviežios mėsos importo į Europą. Kol kas diskusijos dėl to vyksta, dėl vertės. Tai nėra didelės politikos klausimai, o būtent dėl mėsos. Aš nesu ekspertas šioje srityje, bet žinau, kad skirtumas egzistuoja pasirodo. O taip pat dermasi dėl viešųjų konkursų. rodos, e, rytoj ar poryt e, sustiksi Paryžė su Kanados ministru, kuris yra EPBO atstovas. Klausimas dėl telekomo. Ką mes čia nuveikėme? mes komisija priemė sprendimą, kad esame pasirengę tęsti darbus. Dėl saulės kolektorių procedūra remiasi skundais, kuriuos patikė daugiausia kompanijos iš Vokietijos. Taigi, procedūra išplauks iš mūsų iniciatyvos, nes komisija dėl to apsisprendė ir juolab, kad apsisprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Tai yra labai svarbu. Tai sprendimas buvo priimtas vienbalsiai, dėl to man yra labai malonu. Dabar Kinijai mes suteiksime daugiau laiko daryboms ir jie turi priimti sprendimą. Čia jų dabar užduotis. Ir dar vieną norėčiau pastabą čia pasakyti. Šios diskusijos su Kinė yra labai svarbios. Ir tikriausiai vienos iš svarbiausių šiuo metu prekybos dėrybų, išskyrus, sakykime, tas, kurios vyksta su JAV. Bet juk tai nėra kažkoks ginčas, tai yra diskusijos. Nes jų esmė, kai Kinija nusprendžia konkuruoti, tai reikia nustatyti, kad ta konkurencija vyktų pagal taisyklės. Nesvarbu, ar tai būtų saulės kolektoriai ar kita pramonės šaka. Jie juk turi teisę būti mums konkurentais, tačiau jie privalo laikytis taisyklių. Štai kur esmė. Valstybės apie tai turėtų pamastyti. Ponas Campbell ir jo klausimas. Galbūt jūs net patikėsite, bet aš neturiu nieko prieš prieš Britanijos politikus. Jūs, aišku, laiktis kažkokios savo stiliaus Bet mums jūsų pritrūks, jeigu sustosite. Pridedate net daug spalvų mūsų diskusijoms. Tai yra jūsų humoro stilius. Dovanokit, bet ne, neminėjau, kad neturėjau galvoje, kad Britai nesupranta Europos. Jūs juk dabar esate es nariai. Ir tikrai tai nėra komisijos nuomonė, aš nekalbėjau komisijos vardu, bet e, bent jau asmeniškai daugelis kolegų pritartų tokiai nuomonė. Bet e, tikiuosi, kad jūs e, pasisakote už laisvą žodį ir nuomonės išsakymą, ar ne? Paryžiuje pietavau su savo žmona ir prie mūsų staliuko atsisėdo konservatorių nariai iš parlamento ir mes pradėjome šnekučiuotis. O jisai buvo kaip tik euroskeptikas, mėginau jį perkalbėti. Ir diskusija tęsiasi net iki mūsų deserto. Sakyčiau, kad ES nėra teisingai suprantama. Aš bandžiau įtikinti. Ir aš kaip politikas galiu išsakyti savo nuomonę, o jeigu ką išdžiau, tai aišku atsiprašau. Toliau, ar mes sudarysime laisvos prekybos sutartį su Junktinė karalystė, kai įstos. Na, negalime tų klausimų dabar nagrinėti. Jūs esate es nariai ir nemanau, kad jūs galiausiai išstosite. Ar čia verta diskutuoti dėl tokių prielaidų ar hipotetinių klausimų, kai mums darbo tvarkiai tiek daug klausimų. Mano kolega Elena dar, atrodo, turi vieną klausimą dėl kažko, kurį neatsakiau. Atrodo, kad aš išmokau kažkokį žodį - frolik. Toliau. Pone Keller, gairės. Taip, mes e, dėl to apsisprendėme, palauksime pirmos ataskaitos, bet manau, kad iki kadencijos pabaigos e, ataskaita turėtų būti parengta. Ir e, pas jūs dar apsilankysiu iki kadencijos pabaigos dėl TDI sutinku, kad parlamentas turi vadinti savo vaidmenį. Ir dėl TDI mes galime sutarti. Tarybai galbūt nuomonė, e, tarybos nuomonė galbūt ir skiriasi, bet e, mes dėl to rodus sutarėme. E, jūs taip pat teigiate, kad aš neturėčiau atsisakyti savo pozicijos darybose dėl Kinijos, aš tą užtikrinu, dėl Trindado ir Tobago nieko nesugirdės apie tą ataskaitą, bet mes patikrinsime, nes kol kas aš nieko neatsimenu. Dar dėl skaidrumo. Manau, kad tos dėrybos su JAV turėtų būti skaidresnis nei, pavyzdžiui, kitos dėrybos. Jeigu JAV su tuo sutinka, tai mes tikrai galim tas dėrybas padaryti skaidres. Aišku, pabaiga mums teks susitarti, vyks kažkoks ginčas, argumentų kova ir panašiai, bet tokio pobūdžio dėrybose diskusijos turėtų būti gerokai skaidresnės nei, pavyzdžiui, su kitomis valstybėmis. O aš įsivaizduoju, kad darybos su šalimi, kuri nėra demokratinė valstybė, gali būti sunkesnės ir netokios skaidrius. Ir aš labai aiškiai išdėščiau mūsų poziciją dėl daugelio klausimų. Dabar mes turime ir mūsų kitos šalies dėrybininkus, kurie irgi turi savo poziciją, bet aš e, čia nematau jokios problemos, nes bet kokiu atveju mes nesame vieni, turime sąjungininkų. Bet e, jeigu mes e, skaidriai deramės, tai nereiškia, kad mes atskleidžiame visas savo turimas kortas. Jas mes, e, jų mes nerodome. Bet tie nuomonių skirtumai, tai jie gali būti tikrai, išreiškime atvirai ir darybos vykti skaidriai. Kolegos, laikas atėjo padaryti mūsų petrauką. Ačiū kolegoms. Dėja, kai kurie nespėjo užduoti klausimų ir kai vyks kitas posėdis, jie bus pirmieji ir galės užduoti tos klausimus. Ačiū komisarui. They are under threat. They are, you use the right word. They are afraid. Yeah.